Friends, we start this meeting. Bičiuliai, pradėkime šį posėdį. O kas vėluoja, tai prisijungs. Visos kalbos, skirius kruatų kalba, yra prieinamos šiame posėdėje. Taip pat turiu pasakyti, kad turime keletą lankytojų grupių. Pone Šačiai pakvietė dešimties žurnalistų grupę kad e, galėtų nušviesti komandiruotų darbuotojų e, klausimų vykstantį baltavimą. E, taip pat prisijungs tam tikrų žmonių komitetų balsavimo metu. Taip pat pana Šuls pasikvietė televizijos komandą. Jie irgi filmuos balsavimo metu, kiek vėliau šiandieną, o panas Neoklis įklėjotis, <clears throat> kai atvyks, atsives 55 svečių grupę, svarstant pirmą darbo tvarkės punktą. <clears throat> tai reiškia, kad e, per jungtinius e, užimtumo transporto sektorijoje klausimus mes vis dar laukiame, kol atvyks mūsų <clears throat> nešėja, tačiau tam, kad neatsiliktumėm nuo grafiko, kad netruotų nemandagiai, <clears throat> mes pradėsime po trupučiuką, kol prisijungs mūsų pranešės. Taigi pradėsime nuo klausimo. Kalbame apie e, mobilių darbuotojų transporto sektorijoje darbo sąlygas. Be abejo, visi dalyviai yra kviečiami prisijungti. Sveikinu juos, ypatingai mūsų ekspertus, svečius, kurie pasidalinti savo žiniomis ir patirtimi per mūsų klausimus, kuriuos mes su malonumu draugė su Tran komitetu ir organizavome. <clears throat> Kaip jūs turbūt žinote, kelių transportas yra labai netokia matomiausia transporto rūšis. 2014 metais beveik 3 ketvirtadaliai visų vidaus krovinių pervežimų ES vyko būtent keliais. Taigi, Kalbant apie keleivius, taip pat e, praktiškai apie 90 procentų visų keleivių kilometrų būtent yra pervežama e, keliais. Taip, malonu, kad prisijungėte. Pradėjau nuo trumpos įžangos, kad neprarastumėm laiko balsavimui. Taigi 10,6 milijonų žmonių yra įdarbinti transporto ir tinkamam prekių saugojimo sektoriuje 10,6 milijonų. Tai daug. Ir vertinimas rodo, kad E, socialinių ir rinkos įsiklių pažeidimai neigiamai veikia vairuotojų darbo sąlygas. Pavyzdžiui, nepaliaujamai registruojamos neįprastai ilgos, netipiškos ir netgi normas pažeidžiančios darbo valandos, kurias, apie kurias praneša tiek transporto sektoriaus darbuotojai, tiek patys vairuotojai. įskaitant taip pat ir e, ilgus laikotarpius, e, kur žmonės praleidžia ne namuose, taip pat tam tikri su atlyginimai susiję dalykai. ir kartais netgi nelegalios verslo ar įdarbinimo praktikos taip pat tik tai blogina padėtį. Tai ne tik tai iškraipo konkurenciją, bet taip pat ir sukuria pavojų, kad e, vairuotojai tiesiog negali pasinaudoti apsaugos e, e, te, tam tikromis teisėmis, kuris saugo jų interesus, ypatingai dirbdami kitose valstybėse, kur operatoriai kartais bando apeiti taisyklės. Kadangi tokia darbo e, specifika yra didelis mobilumas, tai yra laikoma, kad būtent tam sektoriu pritaikyti teisės aktai ir būtų geriausia priemonė spręsti sukaupusias problemas, be abejo derinant visą tai su kitomis es iniciatyvomis, kurios taip pat skirtos e, vidaus e, kelių transporto rinkos reguliavimui. Na ir e, šiuo metu pradžioje Europandamų programos rėmose komisija pasiūlė direktyvą dėl komandiruotų vairuotojų kelių transporto sektorijoje ir pasiūlė minimalius reikalavimus dėl e, dienos ir savaitės vairuotų valandų skaičiaus, taip pat galimybės prieiti prie žimtumo rinkos. Taigi šios dienos klausimuose mes kaip tik tai e, ketiname parlamento įnašą į šios pasiūlymus padaryti ir be abejo, visi nekantri laukiame <clears throat> to, kas paaiškės šiame renginyje. Leiskite pristatyti ponia Andaly, mano kolegė, kuri yra bendra pirmininkė, kuri pirmininkauja e, transporto ir turizmo komitetui ir tegu jinai padaro taip pat įžangą į šį renginuką. Pone pirmininkė, man malonu pasveikinti čia visus susirinkusius. Kelių transportas ir prekių vežimas juo yra labai svarbus mūsų ekonomikai ir vizija, kurią mes norime pateikti. Tai yra vizija susijusi su sektoriumi, kuris rytoj galėtų būti solidus sektorius, tvarus, bet taip pat ir stabilus, kuris turėtų pajėgumų transportuoti prekes vidaus rinkoje, bet taip pat jis turėtų būti stabus ir užtikrinti visų darbuotojų vienodas sąlygas. Tai būtų taisyklės, aukso taisyklės, kurios ES galėtų užtikrinti ir tokiu būdu reguliuoti darbuotojų darbo sąlygas. O kai dėl kalbame apie tas darbo sąlygas, tai kalbame apie geras darbo sąlygas. Kaip jau buvo pasakyta, komisija pateikė naują teisės aktą transporto sektoriui. Mes norime įstikinti, kad tas teisės aktas iš tikrųjų galėtų palengvinti šiame sektorėje dirbančių žmonių sąlygas. Ir visi, kurie dirba šiame sektorėje, turėtų gerbti mm, taikomas taisyklės. Na, ir rinkos bei socialiniai klausimai turėtų būti sprendžiami kartu, kad pasiektume subalansuoto rezultato, atsižvelgiant į ES papildomą vertę ir piliečių interesus. Parlamentas iš esmės prisidės prie šio teisės akto rengimą tam, kad būtų siekiame būtent tokių tikslų ir kad tie tikslai būtų pati pasiekti, mes turime viską daryti kartu, kad išspręstume ir socialinio dempingo klausimą. O tai yra Europos projekto nuodas. Ir aš tikrai tikiuosi gerų diskusijų su konkrečiais pasiūlymais, kurie mums e, leistų realiai išspręsti šias problemas ir taip pat numatyti ir išspręsti tas problemas, su kuriomis susidurime kasdien. Ir tikiuosi, kad šios dienos e, vaisingoje diskusijoje, ši diskusija bus svarbus įnašas. Tačiau Neturime slėptis nuo realių problemų. Kontrolės klausimas. Taip pat pašto dėžutės bendrovių klausimas. Klausimas. E, susijęs ne tik su minimaliais atlyginimais, bet taip pat ir į poliso sąlygomis ir transporto kiti klausimai. Kaip ten bebūtų, ponia pirmininkė, noriu pakartoti, kad jūsų komitetas, kaip ir mano komitetas, turime tik tai vieną tikslą. ginti ir apsaugoti darbuotojus ES. Šiame pranešime nekalbam apie jokius antrarūšius darbuotojus. Mes norime, kad Visi darbuotojai turėtų tas pačias e, teisės ir tą pačią apsaugą. Labai ačiū, ponė pirminkė. Kaip ten bebūtų, galite pasikliauti transporto komiteto nariais, kurių yra daug salėje, kad e, galite tikėtis, kad jie tikrai našiai prisidės prie šios diskusijos. Ačiū. E, ačiū, ponė Dėlė, už šią įžangą. Ir dabar išklausysime penkių ekspertų, kuriuos mes pakvietėme. Visų pirma, ponia Van der Pelt. Po jos kalbės ponas Roberto Parilio, Mačiai Vronski, ponas Dirk Engelhardt ir ponas Rodrygės Medal. Bet dabar, kaip jau minėjau, pradėsime nuo ponios Vanderpel. Jis yra politikos konsultantė Europos e, kelių vežėjų asociacijoje. Ir e, jūs turite maždaug 10 minučių, aš jūs nutrauksiu, jau kalbėsite per ilgai. Taip ačiū. Na visų pirma, UETR norėtų padėkoti už galimybę šiandieną dalyvauti ir pateikti savo pasiūlymus dėl darbo sąlygų komandiruotėms vairuotėms. <clears throat> Na, visų pirma, komisijos pasiūlyme kalbam apie tai, kad reikia laikytis e, nustatytų vairavimo darbo valandų ir taip pat e, numatytų atostogų trukmės, tai tais atvejais, kada vairuotojas komandiruojamas dirbti kitoje valstybėje. Taigi, dabartinėme pasiūlyme sakoma, kad jeigu darbuotojas e, daugiau negu tris dienas per kalendorinį mėnesį sugrįžta į E, tam tikrą primačią valstybę narę, tai reiškia, kad jis yra komandiruojamas tą valstybę ir tiesiog turi būti skaičiuojamas e, jo atostogos. Kita vertus, jeigu jisai dalyvauja trumpesniais laikotarpiais kažkokiuose tai ekspedicijose, tai yra dirba tris dienas arba trumpiau, nelaikoma, kad jis yra komandiruotas, tai laikoma kabotažu. Ir tada taikomi kabotažų taikomi reikalavimai. Kas yra nauja, tai yra, kad šiame pasiūlyme išdėstos konkrečios taisyklės dėl šių trijų dienų apskaitos. Kitaip sakant, čia sakoma, kad trumpesnis negu šešių dienų darbo laikotarpis per parą laikomas pusdieniu, tarpu didesnis laikotarpis pilna darbo diena. Ir taip pat labai aiškiai pasakyta, kad kai vairuotojas ilsisi kitos pirminčios valstybės narės teritorijoje, šitie laikotarpiai laikomi darbo laikotarp, ir įskaitomi į tas darbo valandas, e, tiesiog sprendžiant, ar jis yra komandiruotas ar ne. Kalbant apie pačią komandiravimo apibrišti, kol kas dar esame labai rimtų trūkumų, pavyzdžiui, kaip dėl tranzito. Niekur pasiūlyme nepaminėtas tranzitas. Mes manome, kad turėtų būti nedviprasmiškai pasakyta, kad tranzitas niekada nelaikomas komandiruotė. Ir taip pat yra daug neužtikrintumo dėl uh, savokos minimalus atlyginimas. Pavyzdžiui, kaip dėl kasdienių kažkokių tai išmokų, e, kurios e, skiriamas ar per valandą ar panašiai. Taip pat kaip tam tikrų sektorinių e, mokesčių ir panašiai. Taigi labai svarbu būtų aiškiai išdėstyti, kas yra laikoma minima atlyginimu ir kas ne. Turėtų būti išdėsti visi elementai, kurie laikomi minimalus atlyginimo komponentais, nes kada nėra aiškių apibrieščių, tai diskusijos dėl minimų atlyginimų, ar jų laikomasi, jos vis dar liks atviros. Jūs turbūt visi pamatysite, kad labai pozityvu, jog galų gale yra labai aiškiai apibrieštis, kas yra komandiravimas ir kas ne, taip pat yra aiškios skaičiavimo taisyklės, tačiau mes būkštuojame, kad pasiūlyta trijų dienų taisyklė pirmiausiai bus nenaudinga mažoms sudinėms valstybėms ir smulkiosiam valstybėm narėm, o taip pat tai, tom kompanijom, kurios yra įsikūrusios periferinėse valstybėse narėse. Vienas iš pavyzdžių galėtų paaiškinti jums, paaiškinti jums kodėl mes laikomės tokios pozicijos, tuo aš pamėginsiu jums parodyti žemėlapį. Štai vienas iš pavyzdžių. Sakykime, paimkime mažą vidinę įmonę, kuri įsikūrusi Ispanijoje ir perveža apelsinus iš Ispanijos į Niderlandus. Maždaug savaitės trukmės kelionė suvažinėti į Niderlandus ir atgal. Ir darbuotojas pradeda kelionę Ispanijoje. Maždaug porą dienų keliaus per Prancūziją, maždaug per pusdienį pervažiuos Belgiją ir galų galia atvyks į Niderlandus, kur iškraus prekes, pakraus grįžtamą į krovinį ir jis yra skirtas Belgijai ir Prancūzijai. Vėlgi, e, Belgijos bei Prancūzijos skirtimas šiuo atveju laikomas tranzitu, taigi niekada nebus laikomas komandiruotė. Niderlanduose pakrovimas iškrovimas gali trukti daugiau negu 6 valandas, taigi užskaityta bus pilna darbo diena. Toliau grįžimas į Belgiją. Grįžęs į Belgiją jis iškraus dalį prekių, tai truks mažiau negu 6 valandas, todėl jam bus užskaityta pusė, dienos, pusė darbo dienos Belgijoje. Tada jisai toliau važiuos į Prancūziją. E, ir kelionė į paskirties punktus Prancūzijoje truks ilgiau negu 6 valandas, e, praktiškai bus suskaitomas dvi pilnas darbo dienos. Na ir tarkim, kad tokia kelionė vyksta keturis kartus. Taigi reikštų, kad nuo 8 iki 10 dienų toks darbuotojas rekomenduojamas į Prancūziją, Niderlandus 4-5 dienas ir netgi Belgijoje galbūt iki 3 dienų priklausomai nuo jo praleistos veiklos Belgijoje. Na ir kad viskas atrodytų dar sudėtingiau, laikas nuo laiko, žmogus, tarkim, taip pat perveš kabotažinius krovinius Luksemburgė ir kažkiek tai valandų praleis Luksemburgė. Taigi per visą tą mėnesį socialinis draudimas lieka Ispanijoje. Tam, kad būtų galima laikytis teisės aktų, tas <clears throat> darbuotojas turės atlikti labai sudėtingus skaičiavimus kiekvieną mėnesį. E, darbdavys turės e, skaičiuoti kiekvieno darbuotojo, kiekvieno vairuotojo visą maršrutą turės žinoti atlyginimų lygius, skaitant taisyklės dėl viršvalandžių, dėl atostogų ir panašiai tose keliose valstybėse, per kurias vairuotojas keliauja. Ir mes bijome, kad darbdaviai ir ypatingai mes su vidutinės įmonės šiuo atveju turės kreiptis į brangias konsultacinės agentūras, kurios žino visas tas reikiamas teisės normas įvairiose valstybėse narise, kadangi MVI dažniausiai neturi pakankamai darbuotojų, kad galėtų kontroliuoti ir patys prižiūrėti, ar laikomasi tų visų taisyklių. Kiekvienas iki, kai pasikeis kažkas tai teisinėme režime arba darbuotojų, darbuotojas, tai yra vairuotojas gaus užsakymų kitose valstybėse, vėl darbdaviui teks perskaičiuoti visą tai kiekvieną mėnesį. Ir mes bijome, kad tokios taisyklės sukurs milžinišką administracinę naštą e, kompanijoms ir tiesiog bus nerealu jas įgyvendinti. Be to, tokios naujos taisyklės gali sukurti netikrumo atmosferą patiem vairuotojams, kadangi dažnai jie tiesiog kas mėnesį pateks į skirtingą jurisdikciją. Taip pat pasiūlyme numatytos tam tikros taisyklės dėl administracinių įsipareigojimų. Na ir UETR, nu, UETR e, e, džiaugiasi matydama, kad kai kurių pasiūlymų tai buvo atsisakyta, kadangi mm, tai pasirodė labai brangu ir panašiai. Tačiau pasiūlyme vis dar numatyti įvairūs reikalavimai dėl registracijos, kurie gali skirtis vienoje valstybėje nuo kitos. Uh, Taip pat reikalavimai vairuotojui, kad jisai vežiotųsi su savim savo sunkvežimėje tam tikrus dokumentus. Mes raginome sukurti bendrą europinę registracijos platformą, kuri leistų tiesiog reikiamus dokumentus tokius kaip A1, pavyzdžiui, darbo kontraktas, e, galbūt netgi kai kurios um, atlyginimo sertifikatus, um, tam, kad vairuotojai nereikėtų kiekvieną kartą sunkvežimėje vežiotis visų tų dokumentų. Tokia platforma supaprastintų administracinės procedūras darbdaviui ir taip pat supaprastintų gyvenimą pačiam vairuotojui, kad jam nereiktų visų dokumentų vežioti savo sunkvežimėje. Taip pat sumažėtų klaidų tikimybė arba kažkokio aplaidumo atvejai. Na ir pabaigai noriu pasakyti, mes norėtumėm akcentuoti dar vieną svarbų dalyką konkrečiai e, nesažininkos konkurencijos kaštus, kadangi dabartinė situacija be abejo sukuria e, didžiuliai e, darbo įkainių skirtumai įvairiose valstybėse. Maždaug tris kartus gali skirtis. Taip pat labai dėlis skirtumai socialinio draudimo srityje. Taigi mes manome, kad nesvarbu ar viena ar kita taisyklė bus pasirinkta, bet vis tiek nebus iš esmės įspręsta būtent ta kertinė problema, kuris su darbo jėgos kaina. Labai ačiū. Dabar žodis ponui Roberto Parilo, Europos transporto darbuotojų federacijos, transporto sekcijos atstovas. Prašom jums žodis. Ačiū, ponė pirminkė, ponios ir ponai, Europos parlamentarai. Noriu pereiti prie klausimas mės, mes nepatekėme PowerPoint prezentacijos, bet pabandysime iškelti tuos svarbiausius klausimus, kurie svarbus mūsų organizacijai. Sunku ignoruoti ilgas eilės, kai pilna sunkvežimių stovi autostradose. Tokia situacija tęsiasi nuo ES plėtros. Mūsų organizacijos vykdyti apsilankymai parkavimo vietose 4-5 spalio parodė, kokios yra prastos darbo ir gyvenimo sąlygos, su kuriomis turi taikstytis vairuotojai, dirbantis e, savaitės ar mėnesius Europos. Tie vizitai nieko naujo mums neparodė. Parkavimo zonos nenumatytos parkavimo zonose nenumatytos sanitarinės įranga, e, visur baisus dvokas, e, dešimtis tūkstančių e, vairuotojų yra tokia situacija <clears throat> ir su jais ETF nuolat palaiko ryšį per socialinę žiniasklaidą. Didžiausias forumas Facebook'e, kuriame mes bendraujame su rumūnais ir lenkais, kartais tuose forumuose dalyvauja 45 tūkstančiai narių mes e, naudojame socialinę žiniasklaidą, kad e, informuotume e, darbuotojus apie mobilumo paketo pasiūlymus, apie tas siūlomas sąlygas. Vaizdas yra baisus. Čia kartu su manimi yra BGL, darbdavių organizacijos atstovas. Mes rankėmės neseniai Bukarešte, susitikome su Darbo, darbuotojas, kur dirba šiaurės vežimo bendrovėjai ir veža atlikas iš šiaurės šalių į Vokietiją. Jie mums parodė surinkimo punktus, nuotraukas. E, vairuotojai privalo be jokios apsaugos, be jokios įrangos krauti atliekas, be jokios finansinės kompensacijos. Jeigu jie skundžiasi, jie iš karto atleidžiami yra įsitikinę, kad jie tokiu būdu yra e, traktuojami dėl to, kad yra rumūnai, yra, yra pažeidžiami ir neturi galimybių e, teikti, reikšti savo reikalavimus pagal įstatymus. Aš esu įsitikinęs, kad e, tos motinės organizacijos turi rūpintis nerezidentų vairuotojų darbo sąlygos. Tos darbo sąlygos tapo ne primamos, nepare, ne, ne, neįmanomas. Todėl reikia tuos e, reikalavimus kelti ES lygmenį ir gerinti tą situaciją. Komisijos pasiūlymas visgi nepasiūlo teisingų sprendimų. E, nors tai yra geras išeities taškas šis pasiūlymas nesprendžia socialinių ir darbo problemų šiame sektorėje. Būtina pabrėžti, kad visi pasiūlymai yra priklausomi vienas nuo kito. Būtų e, pavojinga analizuoti vieną pasiūlymą, neatsižvelgiant į kitas rytis. Pavyzdžiui, pašto dėžučių bendrovės nebus visiškai išnaikintos e, pagal tą pasiūlymą, kurį pateikė komisija. Jeigu viena bendrovė įskūrusi Belgijoje atida, atidaro e, filialą Rumunijoje, viena, vien tik tai darbuotojai darbino tikslams, o dispečerinį punktą turi Slovakijos Respublikoje, tai tas naujasis komisijos pasiūlymas gali panaikinti darbinimo tą punktą, bet ne dispečerinę. Tai reiškia, kad nesažininga konkurencija, socialinės dempingas, taip pat tai, tai kad ribotojai neturi teisės pasinaudoti savo teisėmis, neturi socialinės saugumo, sveikatos apsaugos, visą tai tęsis. Vairavimas ir poilsis. Grįžimas namo, kaip siūlo komisija, nėra veiksminga priemonė. Mums reikia tos namų e, apibūdinimo, savokos apibūdina, kad galėtume kontroliuoti tą vairuotojų grįžimą. Reikia teisinių nuostatų, kad e, tą grįžimą namo e, kompensuotų išlaidos kompensuotų darovę. Deja, neturime laiko apibūdinti visas detalės dėl 45 valandų poilsio. Šis pasiūlymas tikrai visko neįsprendžia. Jeigu pakeisime vairavimo ir poilsio laiką, tai tai E, turės poveikio darbo laiko direktyvai, taigi reikia būti labai atidiems. E, dėl komandiravimo aš esu įstikinęs, kad MPL komitetas šiandien balsuos. Aš puikiai žinau, kad bus balsuojama dėl darbuotojų komandiravimo direktyvos. Transporto sektorius labai jautrus Todėl būtina, kad transportas e, būtų traktuojamas labai atidžiai, kai kalbam apie komandiravimą. Kokie yra mūsų organizacijos pasiūlymai? Dėl e, pašto dėžučių bendrovės. Vienintelis veiksmingas būdas kovoti su jomis yra nu, numatyti reikalavimą, kad esminė automobilio darbo trukmė vyktų toje šalyje, kurioje šali, bendrovė įkurta. Šiaip e, dabar taip nėra. Ir taip gali veikti tos pašto žinutės bendrovės. Dėl vairavimo ir posio laiko. E, jo nereikia keisti ir uh, tas uh, savaitinis e, polisio laikas automobilė turi būti draudžiamas. Kai dėl gražimo namo, tai mes galime tik tai apie tai diskutuoti. E, kol kas neturime apibriešties, ką reiškia namai. Ir e, kai bus aišku, kokios galimybės gyvendinti tokias nuostatas ir bus aiškiai nustatyta, kad grįžimą namo turi apmokėti bendrovė kaip yra dabar. Dėl komandiravimo. Reikia specifinių gyvenimo priemonių kelių transportui. Bet ir viskas. Tik tai tų specifinių gyvenimo priemonių. Negalime kalbėti apie tai, kad kelių transportui nebūtų taikoma komandiravimo direktyva. Komandiravimą galima gerai kontroliuoti panaudojant, pavyzdžiui, e, išmaniosius tachografus. Ir reikia, kad ši diskusija iš tikrųjų vyktų Europos parlamente ir kad Europos parlamentarai turi pasakyti, kad visiškai neįmanoma e, Neįmanoma, kad tie išmanus tachografai būtų naudojami visose automobiliuose. Mes reikalaujame, kad tachografai būtų įdėkti praėjus dviems metams praėjus atas, tai yra nuo 2019 metų. E, ir kabotažui taip pat e, galėtų tachografai padėti jį kontroliuoti. Yra ir kitų elektroninių priemonių, ne tik tachografai, kurie čia gali padėti. Ir todėl mes norime, e, kad būtų įmamas visų priemonių, kad kad taip kaip pasakė pirmininkas Junkeris prieš keletą metų, kad būtų vienodos atlyginimai už tas, tą patį darbą vienodomis sąlygomis. Tas pranešimas buvo svarbus, tačiau mes kaip ETF laukiame, kada tai bus įgyvendinama. Mes esame stikę e, nu, konstruktyviai, kad e, laisvas prekių ir asmenų judėjimas vyktų ramiai visoje Europoje ir kad darbuotojų teisės būtų taip pat ramiai ir solidžiai svarstamos. Ačiū, ponė Perėlo. Daliau, uh, e, ponas Vronski, Lenkijos transporto ir logistikos pirmininkas. Prezidentas, prašau žodis jums. Labadiena, ponios ir ponai. Aš esu Lenkijos organizacijos atsakingos už transportą ir logistiką vadovas. Mūsų organizacija yra įmonių konfederacija, joje dirba, e, tos įmonėse dirba daugiau negu 200 tūkstančių žmonių ir aš norėčiau keletą žodžių pasakyti apie užimtumo darbo sąlygas ir šitą apie mobilumo paketą kuris turėtų padėti mums išspręsti visas problemas. Visų pirma, kaip e, plėtojosi kelių transportas e, lyginant e, su šeštuoju, septintuoju, aštuntuoju dešimtmečiu ir dar vėliau. Kas žino, gal per artimiausius dešimt metų technologijos dar ženkliau pasislinks į priekį. Galbūt darbo sąlygos labai pagerės ir gal artimiausioje ateityje vairuotojai galės dirbti nuotoliniu būdu Galbūt sunkvežimius galėsime valdyti sėdėdami namie. Darbo sąlygos, kaip jau sakiau, formavosi nelengvai, tačiau norėčiau priminti, kad tos darbo sąlygos buvo suformuotos e, prisidedant stambiesiems Europos kelių vežėjams ir tenkinant visus nustatytus standartus. Pažvelkime, kokiagi yra realioji problema. Sutinku su ponu Parijo. Visų pirma, kalbame apie e, pavojų sveikatą, apie saugumą. Keliuose pasitaiko avarijų, užpolimų ir kitokių tragiškų įvykių. Tai yra pati didžiausia problema. Kitas svarbus dalykas - stovėjimo aikštelių stoka. Maždaug 30 tūkstančių stovėjimo vietų Europoje trūksta. Stovėjimo aikštelėse nėra reikalingos įrangos, nėra žmonėms kur mėgoti, išskyrus e, automobilio kabinose. Be abejo, Tai kelia rimtą pavojų darbuotojams ir jų vežamoms prekiams. Rimta problema yra prekių vežimas iš periferinių regionų, iš tolimų Europos taškų į tolimus taškus, e, kai kelionė labai ilgai trunka. Pagalvokime, pažiūrėjau, apie tai, kaip susiformuoja konkretus maršrutas. Sakykime, kad greitkeliu e, vilkikas gali važiuoti labai greitai. Tačiau kitose atkarpose e, rėda labai lietai. Tai ką daryti su vairuotojo polsio laiku? Jeigu vairuotojas stovi kamštie, tai yra labai rimta problema. Įsivaizduokime atstumą nuo Briuselio iki Varšuvos ar atvirkščiai. 1350 km atstumas. Bent 3 valandas e, tokioje kelionėje vairuotojas praleis e, transporto grūstyse. Tai yra labai rimta problema. Kita problema, kur žmogui mėgoti. Mobilumo pakete, kurį dabar aptarėme, neaptariamos pagrindinės e, vairuotojų problemos. Didžiosios problemos. Todėl, mano nuomonė, tas mobilumo paketas prikurs tik naujų problemų. Jau anksčiau sakėme, kad e, vilkikų kabinos šiuo metu yra gerai įrengtos, O tose valstybėse, kur vairuotojai turi apsistoti nakvyniai, e, turi būti derama įranga. Bet dabar paaiškėjo, kad neturtingesnė valst... neturtingesnėse valstybėse vilkikų kabinos yra geriau įrengtos. E, tačiau mobilumo pakete į tai nėra atsižvelgta. Todėl e, miegojimo vietos yra labai rimta problema. ES labai daug kalba apie lygybę. Aišku, reikia vienodų sąlygų, vienodų atlyginimų už tą patį darbą visoje ES vairuotojai turi uždirbti tiek pat, nepriklausomai kurioje valstybėje dirba, tačiau ar taip išspręsime tikrasias Europos socialinės problemas? Ar vairuotojų komandiravimo direktyva gali išspręsti visus sunkumus? Jigi yra skirta tik vienam procentui darbuotojų. Kaip galėsime kalbėti apie realią lygybę, jeigu dokumentą orientuojame tik į vieną procentą darbuotojų? Tai yra tik demagogika. Lygybė vienur gali reikšti neligybę kitur. Įsivaizduokime, vienoje Lenkų bendrovėje dirba du vairuotojai. Vienas iš jų važiuoja į Ispaniją, kitas važiuoja į Baltarusiją arba į Vengriją. Tas, kuris važiuoja į Ispaniją, uždirbs 3710 eurų. Kitas vairuotojas, važiuojantis į Baltarusiją ar į Vengriją, uždirbs tik 1500. Man atrodo, kad tokia neligybė. E, gali būti sureguliuota šioje vietoje, bet atsiras neligybės kitur. Dėl darbdavių pareigų. Darbdaviai turi tenkinti mobilumo paketo sąlygas. Visų pirma, turėsime susipažinti su uh, Prancūzijos teisės nuostatomis. Tiesą sakant, mes jau tą esame padarę. Taisyklės, kurias mes e, sulibdėme, e, sudaro didelį dokumentų paketą. Kaip maža įmonė, dirbanti transporto versle, galės patenkinti visą eilę įstatyminių reikalavimų. Kokią išvadą iš to galima padaryti? Valstybių narių įstatymai yra labai sudėtingi, ES teisė, teisės aktai irgi labai komplikuoti. Tad iš esmės negali būti jokių išlygų iš darbuotojų komandiravimo direktyvos. Kitaip mes sukursime nepaprastai daug biurokratinių reikalavimų mažoms įmonėms dirbančiams skirtingose rinkose. 80 procentų transporto sektoriaus įmonių yra mikro įmonės arba labai mažos įmonės. Yragi e, dar vairuotojų, kurie išėjo iš didelių stambių bendrovių ir dabar savarankiškai važinėja, nusiperka savo vilkiką, uh, įdarbina kitus šeimos narius ir tokiu būdu pragyvena. Kaip tokios šeimos įmonės galės dirbti su ta daugybė įstatymų? Man atrodo, kad tai yra neįmanoma. Galvokime ir apie atlyginimo skirtumus. Skirtumai, kuriuos turime dabar, nėra tas pats kaip dempingas. Joks įstatymas nėra pažeidžiamas. Atlyginimų skirtumas yra uh, neišvengiama skirtingų valstybių, valstybių ūkio raidos istorijos, e, da, ūkio istorijos raidos dalis. Mes turime tik modernizuoti turimas sistemas, kad jos dirbtų produktyviau. Atlyginimų skirtumai nuolat mažėja. Aš nemanau, kad juos galima sukurti ar panaikinti administracinėmis priemomis. Kitas dalykas transporto, prie, transporto verslas ir taip kenčia dėl vairuotojų stokos. Lenkijoje trūksta gal 4 tūkstančių vairuotojų, kurie tenkintų e, visus keliamus profesinius reikalavimus. Darbdavys, e, atsiprašau, vairuotojas gali labai lengvai pereiti iš vieno darbdavio pas kitą. Ir labai greitai tas atsitinka. Tada darbdaviui e, prireiks mėnesio, gal ir ilgiau, kad rastų naują vairuotoją. Todėl naujieji įstatymai e, sukuria grėsmę. Iškyla pavojus, kad atsiras nelegalumo pilkoji zona. Mobilumo paketas, apie kurį dabar kalbame, iš darbo rinkos gali išstumti tos žmonės, kuriems ta rinka buvo sukurta Neteko, neužteko laiko viskam pasakyti, bet dėkuoju už tai, kad suteikėt man galimybę išdėstyti savo nuomonę. Ačiū ponė Vronski. Dabar suteiksiu žodį profesoriui e, Dirk Elgelhaid. Jis yra Vokietijos e, transporto logistikos atstovas ir transporto federacijos, Europos transporto federacijos narys. Pone pirmininkė, gerbim Europos parlamentų. Aš e, kaip vairuotojas, labai dėkuoju už tai, kad mane pasikvietėte. Džiaugiuosi galėdama šie atvykti, kalbant apie Vokietiją. Noriu papasakoti, kaip Vokietijos sistema pakeis naujasis mobilumo paketas. Norėčiau paminėti BGL, tai yra e, logistikos e, sektoriaus tūkstančio įmonių konfederacija. E, daug tūkstančių vairuotojų be abejo įeina į tas įmonės. Tokiu būdu mes tampame uh, E, Vokietijos transporto vežėjų sektoriaus lyderiais. Pats terminas prekių pervežimas Europoje susiduria su rimtais iššūkiais. Kasdien gauname informacijos, kad viršėjame kelių pervežimo pajėgumus, e, dėl to vartotojams prekės pristatomos vėluojant. Mes tengiamės surinkti kuo daugiau informacijos apie turime sutartis, tačiau dėl to kyla nemažai sunkumų. Vairuotojų stoka yra kita rimta problema. Vakarų Europos sektorius, ne tik Vakarų Europos sektorius kenčia, mes dabar jau girdime ir rytų europiečius, kalbant apie vairuotojų stoką. Jeigu nieko nedarysime dabar visoje Europoje, susidursime su masinė problema, nes nebeliks vairuotojų. Galim kalbėti kiek tik norime apie įstatymus, bet jeigu nebus dirbančių žmonių, E, šiame didžiuliame ekonomikos sektorėje ženkliai nukentėsime. Todėl mes reikalaujame, kad netidėliojant būtų sukurtos sąžiningos konkurencijos sąlygos. Be to reikia numatyti galimybę pasirašyti su darbuotojais socialiai gerus e, susitarimus, sutartis, taip pat e, sutvarkyti teisės aktus. Reikia kalbėti apie išmaniuosius uh, tachografus. Tai bus labai svarbus dalykas. Ir kaip e, prieš mane kalbėjusiai svečiai sakė, aš galiu tik pakartoti, kad išmaniai tachografai turi būti įdėkti kuo greičiau. Kalbame apie bendrasias sąlygas, kurios pritrauktų jaunų žmonės į vairuotojų gretas. Turbūt tai yra viena iš svarbiausių iš anksinių sąlygų e, kad prekes galėtume laiku pervežti ir valstybių viduje, ir tarptautiniu mastu visame pasaulyje. Kiekvienais metais 30 tūkstančių vairuotojų išeina į pensiją, pasamdomi tik keli tūkstančiai. Labai greitai per artimiausius metus pamatysime, kaip pensininkų skaičius padidės du kartus. E, jeigu toliau taip eisime, nenueisime niekur. Du svarbus e, pokyčiai įvyko pasarąjį dešimtmetį Europos transporto kelių, kelių transporto sektoriuje. Pirmiausia, 2004 metais ir 2007 metais įvykusi ES plėtra, įtraukus 12 naujų valstybių narių, tai la, turėjo labai rimtų padarinių mūsų verslui. Dabar kelių vežėjai e, išsiplėtus Europos Sąjungai dirba kitokiomis sąlygomis, pasikeitė kainos, pasikeitė atlyginimai. Prancūzija atliko tyrimą, kuris aiškiai rodo, jog skiriasi uh, E, pajamų augimas e, nuo 300 iki 330 tūkstančių eurų, be to kalbėjome apie 670 eurų atlyginimą Bulgarijoje ir 1600 Bulgari, e, rumų, atsiprašau, Belgijoje. Mes galvojame apie aktyvius tarptautinius vežėjus. 1600 gauna uh, atsiprašau, 16 tūkstančių per metus uždirba uh, Rumunijos vairuotojas, tuo tarpu 56 gali uždirbti Belgijos vairuotojas. Bet to matome, kad labai daug uh, automobilių persikėlė į naujai ES įstojusias valstybės. Jeigu matote uh, uh, automobilio numerius, turbūt matote, kad jie priklauso kitokioms valstybėms, bet iš tiesų uh, Tie automobiliai skiriasi tik numeriais. Tai yra e, tos transporto priemonės, kurios važiuoja po visą ES tokiamis pat sąlygomis. Kalbame apie konkurencijos užtikrinimą, bet jis nėra kol kas pasiektas, nes žinome, kad yra vežėjų, kurie veža žymiai pigesnėmis sąlygomis pasiteldami naujųjų valstybių narių e, darbo kodeksus. Tai trukdo e, darbo vietų raidai šiame sektorėje, nes uh, darbo jėgos išlaidos žymiai mažesnės ir žmonės tokiu būdu pasipelno. Jeigu dar kažką keisime, padėtis tik dar labiau pablogės. Turbūt puikiai žinote, kad viena Latvijos bendrovė e, įdarbina vairuotojus filipiniečius, jiems duoda Latvijos kelionės dokumentus, kurie e, galioja visoje Europos Sąjungoje. Pasikeitus rinkai, kas atsitiko? atsiprašo pranešėjas, dar vieną pavyzdį noriu pateikti. Viena rytų Europos įmonė savo vilkikus e, siunčia į skirtingas Europos dalis. E, Būsinė yra Latvijoje, bet 3000 e, automobilių dirbo Vokietijoje, 700 Vokietijoje, turime ištisą sąrašą, aš jums dabar visos statistikos nepristatinėsiu. Tačiau realiai tie automobiliai yra tik registruoti Latvijoje. Nekritikuoju vienos įmonės. Mes aiškiai išvelgėme modelį naują rinkoje, kuris atsispindi ir kitose valstybėse. Taigi, kas dabar bus toliau rinkoje? Čia laikraščio straipsnių radau, kuriuose apie tai kalbama. Akivaizdžiai įvairių e, vairuotojų profesinių sąjungų uh, balsas pradėtas išgirsti ir e, vis daugiau, pažiūrėjau, Rumunijoje yra kalba apie socialinį dumpingą. Vokietijos ir vakarų Europos įmonės praranda rinką, nesusiduria su nesažinga konkurencija. Be to, matome, kad blogėja vairuotojų socialinės sąlygos. Žinome, kad e, kai socialinės išlaidos mažesnės e, darbo jėgos E, sąnaudos mažesnės, todėl tokia sistema yra naudojamasi. Labai daug kitokių sąlygų su tuo susijusių galėčiau pristatyti. Labai retai, kada vairuotojai važiuoja namo, kartais ištisą savaitės ar mėnesius jie namų nemato. Privatus laikas, laisvalaikis paprastai yra praleidžiamas stovėjimo aikštelėje šalia greitkelio. Ir galiu tik tai patvirtinti tai, ką prieš mane kalbėjusiai pranešėjai sakė. Negalime kalbėti apie padarės gyvenimo sąlygas stovėjimo aikštelėje 21 amžiuje. Mes turime pagerinti padėtį daugelės ryčių. Štai čia, šioje skaidruolėje matote kelių avarijos nuotrauką. Praeitą trečiadienį Vokietijoje buvo žuvusių šioje avarijoje. Šiame kontekste Norėčiau paminėti, kad stovėjimo aikštelių dydis yra labai rimta problema. Jau nekalbu apie vairuotojų gyvenimo nepadores sąlygas. E, be to turime galvoti ir apie saugumą, kelių saugą. Tai yra pagrindiniai Vokietijos transporto ir logistikos darbuotojų reikalavimai. Mes norime, kad konkurencija būtų sažiningesnė, darbo sąlygos geresnės, vairuotojai turi uh, E, turėti geras socialinės sąlygas, socialinio dempingo turi nebelikti, atlyginimų dempingo nebegali likti, e, darbuotojų komandiravimo direktyva turi būti sutvarkyta, e, išmaniai tachografai taikomi, kabotažo sąlygos turi būti taikomas tik tada, kai yra pasvertos socialinės sąlygos, rinkos ir profesinio prieinamumo taisyklės turi būti panašios visose ES valstybėse narėse visiems automobiliams, kurie sveria ir mažiau negu 3,5 tonos. Turime baigti uh, E, piktnaudžiauti steigimosi laisvės ir paslaugų teikimo nuostatomis ir tokiu būdu apeinant nacionalinius teisės aktus, bet to turime užtikrinti, kad vairuotojai e, po trijų ar penkių savaičių galėtų grįžti namo. Reikia pasirūpinti, kad nebūtų sukurtos uh, užsienio valstybėse nuolatinės automobilių savėjimo vietos. Mm, turime kalbėti apie privalomos kontrolės mechanizmą. Uh, Tai yra neatsiejama e, numatytų ES priėmimų gyvenimo dalis. Dažnai matome, kad problemos iškyla piknaudžiaujant įgyvendinimu, nes nėra pakankamai kontroliuojama. Mes tikimės, kad mobilumo paketas bus žingsnis teisinga kryptimi. Ačiū. Thank you, uh, Dėkoju, ponė Dengelhardt. Dabar suteiksiu žodį ponė Rudikės medal, konfibas arba autobusų bendrovių asociacijos pirmininkui. Prašau žodis jums. Labadiena visiems ir noriu padėkoti už pakvietimą, kad galėčiau pristatyti poziciją, kaip jinai atrodo autobusų vairuotojų akimis. Konfibas yra Ispanijos autobusų vairuotojų konfederacija ir tiesiog trumpai šiek tiek duomenų, kaip tai atrodo Ispanijos ekonomikoje. Turime apie 3500 įvairiausių kompanijų, mūsų parkas apima maždaug 42 tūkstančius įvairiausių transporto priemonių ir mes užtikriname jungtis tarp miestų. Tai yra maždaug 8 tūkstančius įvairių Ispanijos municipalitetų yra sujungti mūsų linijomis. Tai yra apie 80 tūkstančių tiesioginių darbo vietų metinė apyvarta apie 3 milijardai eurų, e, mokesčių mes sumokame maždaug milijardą eurų per metus. Ir reikėtų priminti, kad autobusai įvairiaus tipo Ispanijoje perveža daugiau kaip 1750 e, milijonų žmonių e, Ispanijoje. Kitaip sakant, tai yra 52 procentai viso keleivių transporto ir praktiškai tai yra dvi iš trijų keleivių kelionių Ispanijoje. Tai be abejo labai svarbu, kadangi mes vežame žmonės, tačiau e, be kita ko, tai taip pat ir e, susijęs su kompanijų įvaizdžiu, nes iš tikrųjų tai yra tiesiog kompanijos, na, tiesioginė etiketė, jeigu norite. Taigi, palyginami įduomenis, kaip matote ekrane, jos paskelbė Korel fondas, buvo atlikti įvairūs e, lyginamieji duomenys įvairiose šalise buvo surinkti lyginami domis ir buvo įvertinta, kaip autobusų vairuotojai dirba įvairios ES valstybėse, buvo įvertintos kolektyvinės darbuotojų teisės, e, asmeninės vairuotojų teisės, e, skundų teikimo tvarka, kolektyvinių darybų mechanizmai, ar tai vyksta nacionalinių lygių, ar sektorinių, ar regiono lygių. Iš tikrųjų, aptikta labai daug e, skirtumų, kartais net ir vienos valstybės ribose Pavyzdžiui, kolektyvinės sutartis gali skirtis viename ar kitame regionuose. Pavyzdžiui, Ispanijoje buvo e, aptikta, kad e, yra didžiulį atotrukį tarp atlyginimų įvairiuose šalies regionuose. Kita vertus, jau kalbame apie tokias valstybės kaip Vokietija ar kitos kaiminės valstybės, vėlgi kolektyvinės sutartis numato daug desnis ar daug mažesnės sutart, e, algas atlyginimus priklausomai to, kurį regioną tyrėte. Taigi, be kita ko reikėtų paminėti ir europinės e, teisės normas. Ir vėlgi čia galima pasakyti, kad e, ir individualės teisės gintis teisės aktai vienose valstybėse taikomi aktyviau, kitose mažiau. Tai yra, pavyzdžiui, kalbame apie vairias baudas ar panašiai. Sutarčių turinys irgi skiriasi vairiose valstybėse, kai kur sutarčių sąlygos yra labai nevienodos ir dažnai darbuotojų perkelimas iš vienos šalies e, dalies į kitą taip pat e, atspindėtų tam tikrose sutarties e, skirtumuose, toliau yra tam tikrų skirtumų dėl atleidimo, kai kuriuose šalyse, pavyzdžiui, prieš dvi savaitės tai reikia pranešti, norint darbuotojų atleisti. Ir teisės aktai vėlgi labai sparčiai keičiasi, tačiau esame tam tikrų aspektų, kurie mūsų požiūriu mm, vis dėlto yra pasenę. Na, pačiu kalbant apie tarptautinės paslaugas, kai mes išvažiuojame iš Ispanijos ir keliaujame į kitas ES valstybės. Mes be abejo susidurėme su atvejais, kada, e, apie kuriuos jau kalbėjau anksčiau kalbėjusiai, e, kada atskiros valstybės reikalauja papildomos informacijos, kitos tos informacijos neprašo. Ir ypatingai, jeigu kalbame apie mažą vidutinę bendrovę, tai iš tikrųjų sudarėmės didžiulę biurokratinę naštą, nes reikia žinoti, kokią informaciją surinkti, kai kada skirtingos valstybės reikalauja ne vienodų dalykų, taigi reikia žinoti, kam ko reikia. Pavyzdžiui, kai kurios valstybės reikalauja tik tai vienas formos, kitos tos formos nereikalauja, atlyginimų lygis yra nevienodas, kai kuriuose valstybėse nesilaikoma kolektyvinių starčių. E, ir tai reiškia, kad kalbant apie minimalų atlyginimą, e, toje šalyje be abejo jo turi būti laikomasi, tačiau vėlgi tie lygiai yra labai nevienodi ir apibendrinti tiesiog labai sunku yra transportuoti žmonės automobilių keliais, jeigu pervažiuojate daugiau negu vieną valstybę narę. Be abejo, e, kyla dar problemų su supreiga prie rinkos, e, reikia labai aiškiai apibriežti, kas yra tarptautinė paslauga. Jeigu, pavyzdžiui, turite E, išvykimo ar paskirties punktą skirtingose valstybės narise. E, yra viena situacija, jeigu jūs, pavyzdžiui, aptarnaujate tos pačios valstybės narės du miestus, bet pervažiuojate trečiosios valstybės teritoriją, jau yra kitokia situacija ir taip toliau, taip toliau. Taip pat kyla kabotažo klausimas, pavyzdžiui. Esame tokių kelionių, kurios nebūtinai yra tarptautinio pobūdžio, vadinamos uždarų durų kelionės. Kaip pavyzdžiui, mokykloms užsidarant vaikai gali vykti, tarkim, į Berliną, į Romą, į Paryžių ar kur nors, tiesiog e, kaip mokyklinė ekskursija. Sakykime, iš Saragosos, iš Ispanijos, e, per visą Ispaniją, autobusu važiuojama į, tarkim, Paryžių arba taip pat aplankoma Lisabona pakeliui. Ir šiuo atveju kelyje keleiviai papildomai nepaimami, taigi tai vadinasi pervežimas uždariomis durimis, kitaip sakant, nėra sustojimų, nėra keleivių keitimuose. Ir viena vertus atrodo, kad viskas paprasčiau, tačiau kita vertus vėlgi vyksta įvairiausi patikrinimai ir ne visada yra lengva paaiškinti tiem tikrinantiems asmenim, kad jūs šiuo atveju vykdote tą uždarų durų operaciją, kad tai nėra tarptautinis pervežimas. Uh, Ir vėlgi, kalbant apie tą S paketą, mes be abejo likome patenkinti, kad komisija bent jau padarė pastangą, gerai apmastė, kaip įspręsti tokias, kaip mano minėtus, problemas, taip pat socialinį jų aspektą. Na, tiesa, kad komisija iš tikrųjų dėjo pastangų, tačiau esama dar tam tikrų dalykų, kur viską galima būtų tobulinti. Pavyzdžiui, prieiga prie profesijos, galimybė dirbti. Tai susiję tiek su krovinių vežimu, tiek ir su keleiviniu transportu. Tačiau e, nebūtinai tie patys teisės aktai galioja. Jeigu mes kalbame apie krovinį transportą, tai paprastai tiesiog e, normos reikalavimai sumuojasi. E, ir mes manome, kad tiesąkant reikėtų šiuo atveju išskirti tuos du sektorius, tai yra keleivių pervežimas ir krovinių pervežimas turėtų būti reglamentuojami kiek skirtingai. Taip pat komandiravimas. Mes esame įstikinę, kad tai yra labai specifinis sektorius. Būtent, kai kalbame apie keleivių pervežimą, keleivių transportavimą. Todėl nėra prasmės įtraukti, įtraukti e, darbuotojų komandiravimo nuostatas ar tarptautinį kažkokį tai transportavimo reikalavimus, tarptautinio transportavimo reikalavimus. Čia turėtumėm tiesiog pagalvoti, kokiu specifiniu reikalavimu e, reikėtų šiam sektoriui, kokie, reikėtų aiškiai apibrėžti, kas yra tarptautinis pervežimas, pavyzdžiui, jeigu vaikai vyksta į mokyklinę ekskursiją, sakykime, tris dienas e, vairuotojas kaip ir dirba ne savo kilmės šalyje, tai būtų galima prilyginti komandiruoti Tačiau mūsų požiūriu, vėlgi tokia atveju tiesiog bus savai baudžiama ta bendrovė, kuri ėmėsi šios paslaugos. Ta pati būtų galima pasakyti ir apie poilsio laiką bei aktyvaus vairavimo laiką. Mes manome, kad panašus dalykai turėtų būti lyginami su panašiais dalykais. E, taigi, turime įvertinti, be abejo, koks yra skirtumas tarp prekių vežimo ir keliaivių vežimo. Be abejo, vairuotojai turi ilsėtis, jie neturi stresuoti, ypač kai pervežinėja žmonės. Tai yra labai aiški žinia, kurią norėčiau jums, kaip ES e, teisėje kuros viena iš organizacijų, norėčiau labai aiškiai perduoti. Dar kartą noriu padėkoti už pakvietimą pasisakyti ir iš tikrųjų e, tiesiog pageidaučiau, kad ir toliau ateityje organizuotumėte štai tokias dienas E, kadangi tai leistų ir mums geriau keistis informaciją ir tarpusavyje ir taip pat skleisti informaciją tarp kitų valstybių narių. E, Ispanija iš tikrųjų šiuo atveju jaučiasi truputį nuo šaly. E, mums kartais netaip lengva gauti informacijos, kas vyksta kitose Europos dalyse ir dėl to noriu padėkoti. Labai ačiū už visus pasisakymus. Iš karto pradedame diskusiją. Taisyklės šiandien paprastos. Kiekvienas kalbėsantysis turės po dvi minutės ir seksime tą laiką, nes reikia taupyti laiką, kad dar gaut, turėtume laiko atsakymams į parlamento narių pasisakymus. Na ir pradėsime nuo mūsų pranešėjos dėl vairuotojų komandiravimo pasiūlymo iš transporto komiteto. Dvi minutės poniai Kilonen. Prašom. Ačiū, pirmininkė, ponios ir ponai, kalbėsiu gimtają kalbą, kalbėsiu apie kai kurios klausimus. Kaip jūs vertinate priežastis to, kad dabartinių teisės aktų nepakanka, kad būtų galima kontroliuoti jo gyvendinimo. Įmonės yra tiesiog baudžiamos įmonės, jeigu jos, jos e, kažką daro nelegaliaus. E, ir tai yra iš esmės kažkoks kolektyvinis baudimas, o nuo viso to kenčia būtent tie, kurie nebūtinai pažeidžia įstatymus. Ir kokių konkrečių priemonių būtų galima imtis, kad tos bendrovės, kurios nesilaiko įstatymų, būtų sankcionuojamas, patraukiamas atsakomybėm ir nebūtų baudžiami tie, kurie nepažeidžia įstatymą. Kalbėjusiai iškėlė nemažai problemų. Problemų, kurios neina į tų skaičių, kurias mes manome išspręsti šiais teisės aktais. Tai kaipgi tas kitas problemas išspręsti per trumpą ar ilgesnį laikotarpį išspręsti problemas dėl poilsio vietų trūkumo, kaip tokias problemas išspręsti. Ačiū. Toliau žodis poniai Dlabajoj, kuri yra užimtumo komiteto nuomonės autorė. Prašom, dvi minutės. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš esu ne tik Ample pranešė dėl vairuotojų komandiravimo direktyvos bet taip pat su šešėlinė pranešėja dėl darbuotojų komandiravimo e, dokumento, dėl kurio bus balsuojama po valandos. Taigi tas e, klausimas yra savalaikis e, ir trumpa informacija apie būsim balsavimą. Turime vieną konstatuojamą dalį, kurioje prašome, kad transporto sektoriai būtų numatyti specifiniai teisės aktai pagal judumo paketą. Tačiau mes norime, kad transportas nebūtų, transporto nebūtų taikomas vairuotojų komandiravimo direktyva. Taip pat patikėme pas pakeitimą žodžių dėl tam tikrų išlygų. Kol nebus e, mobilumo paketas patvirtintas, kaip asmuo dirbęs, dirbusi daug su šiais dokumentais, galiu kalbėti apie tai valandų valandas, bet noriu iškelti du klausimus. Pirmiausia, įgyvendinimas daugelis problemų visose sektoriuose, įskaitant transportą kyla dėl to, kad taisyklės tinkamai negyvendinamos. Visada bus bendrovių, kurios užsima sukčiavimu ir mes nu, turime jas persekyti. Aš nemanau, kad taisyklės turi būti per daug sėtingos tiems, kurie nori jų laikytis. Todėl noriu paklausti, kaip rasti pusiausvyrą tarp įgyvendinimo ir naujų taisyklių pagal mūsų ekspertus. Kokia yra didžiausia problema šiuo metu? Ar nepakankamė kontrolė, ar nepakankamai taisyklių? Antras klausimas yra dėl didėjančio protekcionizmo. Bendros rinkos ir bendra, laisvas judėjimas buvo svarbiausia motivacija įstoti į ES. O komisijos pasiniai pasiūlymai rodo, kad norime kurti naujas sienas tarp valstybių norių, narių. Taigi, kaip užtikrinti laisvą paslaugų judėjimą ir išvengti tų neproporcingų administracinių naštų e, darbuotojams ir bendrovėms. Ačiū. Labai ačiū, ponas Vim van de Kamp. Jūs esate vairavimo laiko pranešimo autorius. Prašom, dvi minutės jums. Ačiū, ponia pirmininkė. Noriu užduoti du klausimus. Iš tiesų visi keturi ekspertai, ypač ponas Engelhardt ir pana iš e UETR jiems noriu užduoti klausimus. Kas mokės už tos parkavimo aikšteles? Aš sutinku su komisija, man atrodo, sutinku ir su žindumo komiteto nuomonė dėl to, kad e, parkavimo aikštelės yra naujas socialinis iššūkis. Ar čia bus privatus sektorius ir čia noriu paklausti Lenkijos atstovo, ar jie norėtų prisidėti prie to, nes negalima vien pasikliauti subsidijomis iš viešosios piniginės, ar privatus sektorius prisijungs taip pat prie jų finansavimo. Antras, skaitmeninimas. Perskaičiau tą e, Lenkijos verslininko atvežtą knygą, kaip sunaikinti transporto sektorių. Galbūt dokumentacijos problemą galima išspręsti perinant prie didesnio skaitmeninimo, mažiau reguliavimo, daugiau skaitmeninimo. Toks būtų mano šūkis. Ir tai būtų mano antrasis e, klausimas. Ir kadangi dar turiu laiko, tai turiu pasakyti, kad buvau supriestas išgirdęs apie grėsmės mažoms ir vidutinėms bendrovėms. Viskas, ką pasakė ekspertai apie mažą verslą, mažas bendrovės. Tai klausimas ir komisijai dabar neprivalo atsakyti, bet tikrai mažoms ir vidutinėms įmonėms bus labai sunku išlikti tarptautinio transporto sektorijoje. Taigi noriu išgirsti atsakymus taip pat iš ETF atstovo. Ačiū, ponė Vinvanda Kamp. Dabar žodis ponui Bach, kuris yra nuomonės autorius e, dėl direktyvos dėl vairavimo laiko. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju ekspertams už jų pasisakymus. Aš manau, kad čia buvo iškelta įvairios temos pavyzdžiui, pasipasėtinos darbo sąlygos, vairuotojų trūkumas, infrastruktūros trūkumai, kai neužtikrinamas saugumas parkavimo aikštelės ir taip toliau. Taigi, iš esmės, kalbame apie tas pačias problemas jau ne vienerius metus ir man susidaro įspūdis, kad naujai pasiūlymai neką pagerins tą situaciją. Tačiau parlamentas ir taryba bando siekti aiškumo šių teisės aktų atveju ir siekia užkirsti kelią manipuliavimui įvairiomis spragomis. Mano klausimas pranešėjams būtų dėl savaitinio polisio laiko. Man tai yra susijęs su e, saugumo keliuose klausimu. Galima sakyti, kad čia yra dvi sąlygos e, - transporto sauga ir e, socialinės sąlygos. Tai yra labai sudėtingas sektorius. Sąlygos vairuotojams iš tikrųjų yra sudėtingos ir sunkios. Ir Galbūt dėl to tų vairuotojų ir trūksta. Ačiū toliau ponas Nilsson, kuris transporto komitete yra pranešėjas, rengiant pranešimą dėl galimybės dirbti transporto sektorėje. Ačiū, pirminkė. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad sutinku su žmonėmis, kurio sako, tai yra dokumentų rinkinys, kad reikia parengti viską arba nieko viskas tarpusavėje susiję. Ir sutinku su tikrais aktais, kad nepaisant to, kokios bebūtų taisyklės, jeigu jų negyvendinsime, tai nieko nebus. Tai, tai stebėsena sankcijos labai svarbu, skaitiniai tachografai taip pat. Aš turiu tris klausimus. E, pats e, verslo sumanimas gali būti sudėtingas įgyvendinti, jeigu mes e, padėsime vengti mokesčių, padengsime vesti socialinių išmokų rimtoje įmonėje taip negali, negali būti. Todėl mano klausimas būtų toks, ar pakanka komisijos pasiūlymo, ar jis yra pakankamai nuoseklus, kaip Roberto kalbėjo. Kitas klausimas. E, daug kas, kas yra turėję reikalų su tarptautinio transporto įmonėmis ir net e, pasamdyti vairuotojai man yra sakę, jeigu vežame nacionalinį transportą, e, tada mes žinome aiškiai, kada išvažiuosim, kada sugrįšim. Mes e, važiuodami į užsienį ne visuomet žinome, kur kada atsidursim ir kada būsim. Ar jūs suprantat, ką aš noriu pasakyti, ar negalima čia įvesti sistemos? Ir trečias klausimas, kai kalbam apie kombi direktyvą. E, sakoma, kad kombinuoto transporto daugiau nebeegzistuoja, ta direktyva yra atgyvenusi. Mes e, e turėtume šiandien suprasti, kad ta direktyva tarnauja tik vienam dalykui, kad galėtumėm apeiti kabotažą, kad apeitumėm kabotažo taisyklės. Kokiu būdu jūs įsivaizduojate, e, turėtų būti traktuojama kombi direktyva. Man atrodo, kad jos reikėtų visiškai atsikratyti. Man atrodo, kad ją reikia iš esmės pakeisti. Ačiū. Merci beaucoup, monsieur Nissen. Monsieur Fontaine. Ačiū, ponė Nissen. E, Pone Fontaniai. Jūs esate užimtumo komiteto pranešėja. E, Jums žodis dviem minutėm. Ačiū, ponė pirmininkė. Ekspertai, kurie su mumis šį vakarą diskutavo, parodė, kad ta problema yra labai sudėtinga ir susikerta labai daug interesų. Mes visi norime uh, kad būtų sukurtos geros, garantuotos darbo sąlygos visiems darbuotojams, bet kai kurie ekspertai sakė, greičiau neramu, kad dėl to atsiras problemų mažoms ir vidutinėms įmonėms, visų pirma joms. Kai kalbame apie darbuotojų komandiravimą, aš nemanau, kad uh, darbuotojas praleidęs kelias dienas už savo valstybės ribų turėtų būti saisomas e, šių reikalavimų. Taip atsirastų tik tai daugybė papildomų biurokratinių reikalavimų. Kažkas sakė, kad turėtume nustatyti tris dienas per kalendorinį mėnesį. E, Pone van der Pelt pažymėjo, kad e, darbuotojams iš tol, atitolusių valstybių toks reikalavimas gali būti neįgyvendinamas. Ar neturėtumėm kalbėti uh, apie tris dienas, nenumatydami kalendorinio mėnesio, tada neturėsime tikslaus tuos skaičius ir e, darbuotojai žinos, kaip jie gali dirbti žymiai lankščiau. Kiek aš žinau, tas pasiūlymas e, taikyti kabotažų direktyvą nuo pirmos dienos nėra geras, taip tik tai padidės eksporto išlaidos įmonėms. Dar vienas dalykas. E, lengvesnių negu 3,5 tonų transporto priemonių neįtraukimas. Reglamente yra sakoma, kad transporto priemonės, kurių turinys mažesnis, neturėtų būti e, atleistos ir ta išlyga neturėtų trukdyti laisvai konkurencijai kalbama apie bendrąją rinką. Mažų ir vidutinių įmonių pelno marža jau dabar išnyko. Ar nemanot, kad dėl to reikalai tik dar labiau pablogėtų? Labai ačiū. Dabar aš žiūriu į e, visus kalbėjusius ir galiu padaryti išvadą, kad klausimai nepaprastai skiriasi. Ar gerbiami prelegentai galėtų pasakyti, ar įmonių sankcijas galėtumėm pagriežtinti, ar yra konkrečių priemonių. Ponas Vimdenekop kalbėjo apie stovėjimo vietas, ar nereikėtų šiandien kalbėti apie e, finansinių svertų nustatymą, mes kalbame apie skaitmeninius takografus, labai daug įvairiausių klausimų buvo pasakyta. Taisyklės bendros visiems dviejų minučių pasisakymo pribojimas. Kalbėkit trumpai, bet konstruktyviai. Pirmiausia, ponė Vandenpels, žodis jums. Um. Ačiū. Pirmiausia, dėl pastebėjimo, kad nėra kontrolės. Neteisybė, kontrolės yra. Gal jos nepakanka? Aš žinau, kad yra inspektoriams sudėtinga tuos reikalus kontroliuoti, nes labai dažnai uh, E, žmonės nežino, kas vyksta kitose valstybėse narėse. Sustabdo, pavyzdžiui, vilkiką kelyje ir iš turimos informacijos galėti, negali visko spręsti, jie nežino, kas dedasi e, to vilkiko tėvinėje. Ar yra nesilaikoma teisės aktų, ar lankomasi nepakankamai? Galbūt kai kuriais atvejais, bet mes bandome išsiaiškinti, kodėl taip yra. Galbūt dėl to, kad pačios taisyklės nėra labai aiškios ir, nėra aiškios ir lankščios. Čia būtų vienas pasivėjimas. Kitas dalykas - taisyklės yra skirtingai interpretuojamos valstybėse narėse. Dėl pono Vanderkamp klausimo apie stovėjimo aikšteles. Visų pirma, problema ta, kad neužtenka vietų. Kita vertus, nėra verslo modelio žmonėms, kurie norėtų tokias pavėjimo aikštelės išplėsti ar iš pagerinti. Pažiūrėkime, pavyzdžiui, kas dedasi greitkeliuose, visų pirma greitkeliuose. Pamatysime, kad sunku ten numatyti vietovių, kurios būtų pakankamos visiems sunkvežimėms sustoti ar net apgyvendinti vairuotojams. Aš nenoriu pasakyti, kad įmonės nenori dirbti, tiesiog trūksta verslo modelio. Dėl skaitmenėjimo prieš šį fenomeną niekas negali pasisakyti, bet reikia numatyti tai visiems. Toliau pereiname mažų ir vidutinių įmonių klausimo. Labai daug yra tokių įmonių, kuriuose savininkas pats vairuoja. Kasdien, nes savaitgaliais tas žmogus yra kelyje ir pats turi tvarkyti savo administracinį darbą, todėl viskas sarosi labai sudėtingai. Paskutinis dalykas dėl įvaizdžio. Mes žinome, kad transporto įvaizdis nėra geras, bet e, vairuotojų stoka pirmiausia yra susijusi dėl demografinių problemų. Tos problemos išspręsti negalime, tiesiog neužtenka jaunų žmonių, kurie nori tą darbą dirbti. Labai ačiū. Pone Parylio žodis jums. Dvi minutės. Tai e. Labai trumpai. Taikymas ir kontrolė. Kai kalbame, kad tik 2-3 procentai yra privalomos kontrolės, tai 97 procentai yra, kad tu nebusi patikrintas. Ir e, kai darbdavys žino, kad galbūt jisai bus pagautas dėl 200, 2400, bet 150 tūkstančių išliks, tai e, pažeidimo galimybė išlieka didelė. Yra atlikta universiteto studija beveik visose valstybėse pažeidimų vidurkis yra 30 procentų kontrolės atvejais nustatoma. Šimtas vilkikų sustabdome, 30 bus padarę pažeidimų. Bet e, mes suprantame, kad m, mm, tai gali sukelti ir nemažai išlaidų. Ypač mažų ir vidutinių atvejų, įmonių atveju administracinės naštos nebegalime didinti. Jeigu turėsime išmaniuošius tachografus, galėsime lengviau sukontroliuoti padėtį, galėsime stabdyti tik tuos vilkikus ir vairuotojus, kurie pažeidinėja taisyklės. Tada e, 70 automobilių galėsime leisti važiuoti netikrindami ir tik 30 reikės tikrinti. 30 procentų pažeidimas iškelia disproporcijos klausimą. Vėlgi mes kalbame apie tam tikras valstybės. Iškraipimų rinkoje matome nemažai. Yra kalbama apie iš ankstinę deklaraciją. Uh, Ji nebūtinai kiekvienoje valstybėje turi būti e, reikalaujama. Europoje, ypač centrinėje Europoje, tokia deklaracija turi būti privaloma, tai leistų iš anksto sužinoti, e, e, kokie yra pažeidimai, kokios yra taisyklės ir tai pažeidimų skaičių galėtumėm sumažinti 55 procentais. Šio sektoriaus patrauklimas. Pirmiausia, pažiūrėkime į darbo sąlygas. Kai kalbam apie E, vairuotojų stoką, mes suprantam, kad tai yra susiję, žinome, kad turime kontrolės priemonių, bet jas reikia panaudoti ir reikia politinės valios tam padaryti. Aš jau sakiau, kad išmanėjai e, tachografai turi būti dėkti kuo greičiau, bet kol tai bus padaryta, reikia laikinųjų priemonių, kad e, kontrolė būtų užtikrinta prieš atsirandant išmaniesiems tachografams. Pone Vronski, prašom žodis jums. Szanowni Państwo, jestem z zawodu prawnikiem. Ponios ir ponai, labai ačiū. Pagal profesiją aš esu teisininkas. Toks mano išsilavinimas, tačiau esu tarptų žmonių, kurie nemano, kad viską galima pakeisti įstatymu. Tokiu būdu galėčiau atsakyti daugelį pateiktų klausimų. Todėl aš manau, Problema ta, kad įstatymų nėra laikomasi, jie yra pažeidžinėjami. Ar tai protingi įstatymai, ar jų galima e, šimtų procentų laikytis, e, tada kyla klausimas. 2016 m. 303 reglamente yra nuostatų, E, dėl kurių vairuotojas neišvengiamai gali pamiršti tam tikrus dokumentus. Tačiau toks pamiršimas gali būti apibūdintas kaip labai rimtas pažeidimas ir e, tai jau įtako statistiką. Be to, e, galėtume paminėti statistiką susijusią su vairuotojų polsio laiku. Iš tiesų reikia sukurti būtinas polsio laiko sąlygas. Vadinasi, turėsime E, duoti konkretų aprašymą, kaip turi atrodyti vairuotojo kabina. Jeigu yra pakankamai erdvės ir sąlygų, tai vairuotojui turi būti suteikta galimybė toje kabinoje pasilsėti. Kitas dalykas, kalbame apie išlygas automobiliams lengvesniems negu 3,5 ton, 3,5 tonos. Ar tai iš tiesų turės įtakos stovėjimo aikštelėms ar transporto saugumui? Aš manau, kad ne. Reikia užtikrinti, kad tachografai būtų pastatyti ir tai būtų naudinga apibrėžiant stovėjimo laiką, o ne nustatant, kur yra įmonė. Kitas klausimas, kas mokės už stovėjimo aikštelės. Mes Lenkijoje dabar kaip tik perkame savo vairuotojams stovėjimo vietas Vokietijoje. Tad mūsų vairuotojai e, galės dabar jau gerai palsėti. Ja, ich möchte vielleicht eine Sache wegschicken. Ich bin selbst im Studium. Galbūt vieną abejonę pabandysiu sklaidyti. Man teko daug vairuoti per Europą. 14 ehm, tonų sunkvežimį. Mano kompanija turi apie 700 prekinių transporto priemonių, taigi aš praktiškai esu supažinęs su abiemis E, šios pramonės, šios sektorius šakomis ar pusėmis. Iš tikrųjų, e, reikia pripažinti, kad e, per daugelį metų susikopė tam tikras mentalitetas, kad reikia gerinti tą ilsėjimosi laiką. Ir ponia Vanerkep, tai jūsų sąmonė siejasi su tomis parkavimo aikštelėmis. Taip, iš tikrųjų esama galimybių čia dar padėti gerinti. Uh, Gal reikia pirmiausiai atsisakyti, sieti tai tiesiog su transporto priemonės ilgiu. Sunkvežimis yra mūsų savočkas laikinas namas ir e, kai kalbame apie parkavimą, tai pirmiausiai turime kalbėti apie žmogų, o ne apie gabaritus. E, praktiškai reikia žiūrėti sunkvežimius kaip į mobilius namus. Per daug taisyklių, per mažai taisyklių. E, kažkas tai kėlė šį klausimą, bandydami seaiškinti, kurio problemos šaknys. Ir taip pat e, ar kėlė klausimą, ar pakanka poilsio valandų per savaitę. Na, pirmiausia, žmonės nori grįžti namo, jie nori ilsėtis namuose su šeimomis, tai yra pirmasis dalykas. Dėl įvaišio yra dvi problemas. Pirmiausia, atlyginimai nėra adekvatus, antras dalykas e, - aplinka, sanitarnės ir kitos sąlygos ne, nepasiekia standartų. Ir jaunesnioji karta norėtų vis dėlto pasiekti pusiausvėros tarp darbo ir gyvenimo. Jie norėtų daugiau laiko praleisti namuose, turėti daugiau to laisvalaikio, kokybiškesnio laisvalaikio. Tam tikros bendrovės, e, e, kai kalbame apie bendrovės, na, kurių vardu yra dangstomasi, tai pirmiausia reikia tiesiog įsiaiškinti, kur iš tikrųjų veikia, kur veikla tokios kompanijos. Toliau, ponas Rudygės medalį. Labai ačiū pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Jeigu problema yra taisyklių taikymas, tai galbūt problema susijusi su taisyklių interpretavimu taip pat, kadangi kartais nacionalinėme lygmenyje iškyla problemų kada patikrinimai vyksta dėl labai keistų priežasčių arba tam tikrose šalise tikrinam intensyviau negu kitose. Šalyje taip pat atskiruose regionuose galbūt ta kontrolė intensyvesnė negu kitose. E, tam tikri regionai garsėja savo nuobaudomis ir brangiomis baudomis. Ir kartais irgi žinoma, kad, pavyzdžiui, mes turime pavyzdžių, kada viena kelio atkarpa buvo ypatingai kruopščiai visą laiką tikrinama. Uh, Ir sunkvežimių vairuotojai, kada jie susiduria su daugiau kliučių, ar, pavyzdžiui, kerta daugiau sienų, vėlgi, sakyčiau, esama skirtumų tarp to, ką daro valstybės narės ir to, ką aptiko valstybės narės. Aš manau, kad, tiesą sakant, sienos ir barjerai buvo sukurti prieš komisiją įsikišant. Ir Be abejo, tai mūsų gyvenimo tikrai nepalengvina, mes turime e, tokių pat problemų kaip ir kiti profesionalus vairuotojai. Tai yra kalbu apie autobusų vairuotojus. Šiuo atveju, jeigu norite vairuoti autobusą, jums reikia e, specialios kategorijos vairuotojo pažymėjimo. Dauguma žmonių automatiškai be abejo tokių pažymėjimų negauna, neturi. Taigi kalbame ne tik apie atlyginimus, tiesiog reikia taip pat sudaryti sąlygas, kurios tą, žmogų, tą darbą žmogui padarytų patrauklesniu. Labai ačiū. Ačiū už trumpus atsakymus, laiko neturime, bet dar tęsime diskusiją ir iš karto bandysime Ample ir Tran komitetų nariams suteikti žodį ir pirmiausia žodis kolegijai Lukašievska. Vieną minutę. Reikia kalbėti trumpai, drūtai. Ačiū, ponia Pirinkė. Man susidaro įspūdis, kad tos taisyklės parengtos siekiant politinių tikslų, o ne siekiant uh, panaikinti visus, visas kliūtis ar trūkumus. Komisija sako, kad bus administracinių apribojimų, žinoma, kad jų bus daugiau ir firmoms išauga uh, išlaidos. Ir vietoj to, kad e, kurtų darbo vietas, komisija imasi to, kad teikia tokius pasiūlymus, kad e, tos darbo vietos bus vis brangesnė. brangesnės. E, labai gerai išklausyti praktik, praktikoje dirbančių žmonių, praktiškai dirbančių žmonių, kurie žino, kaip tai gali atsiliepti jų sektoriui. Jeigu kalbame apie kliučių šalimą, tai turiu klausimą dėl tų e, pašto žutės firmų. Tai kodėlgi nepaskelbus tų firmų sąrašo? Taigi čia nebūtų jokių asmeninių duomenų skelbimo pažeidimų. Pole Elizabeth Moran Šartyje, prašom. Ačiū, ponia pirmininkė mūsų pašnekovai parodė puikiai, kad šis transporto sektorius yra tikrai specifinis, tačiau noriu pasakyti, kad komandiruošio direktyvoje kalbame apie tai, kad reikia panaikinti spragas, teisėkros spragas. Tai juk irgi prieštarauja ir sektoriaus, ir darbuotojų, ir įmonių interesams. Daugiau nieko nenoriu jums šiandien pasakyti, bet galiu pasakyti, e, kad šis dalykas yra esminis. Joks asmo, joks, jokia įmonė, joks darbuotojas nelaimės iš teisėkuros spragų. Ačiū. Ačiū, ponė Moran Šartie. Galite pasikliauti transporto komitetu, nes, kaip ir komisijos narys yra sakę, komandiruotų darbuotojų direktyva turi apginti visus sektorius ir taip pat ir transporto sektorių. Tęsime. Dabar aš, kadangi esu viena iš pranešėjų, aš taip pat noriu žodžio. Trumpai. Kalbėjama buvo apie kontrolę. Aš sutinku su klausimu dėl tachografų, pirmininkė, manau, kad e, jūs kaip neutrali turėtumėte būti pirmininkė ir prašom neteikti politinių pareiškimų. Aš tik tai norėjau sureaguoti į Europos komisijos poziciją, kuri buvo aiškiai. Turime klausimus dėl judumo paketo. Aš užbaigsiu savo klausimą, jeigu jūs norite, mes po posėdžio galėsime pasikalbėti dviese. <laughs> Kalbėjote apie tachografus. 2304 metai, netinkama data. Ir kalbam apie skaitmeninius tachografus. jie yra užprogramuoti, su kuriuo nesakintume. Taigi mes nesutinkame. Klausimas yra, kaip teisingai kontrolę tą vykdyti, nes tachografas to nepadarys. Mano klausimas yra paprastas, ar jūs šiandien esate pasirengę, kad ES tarptų Europos žandarų ir kad turėtume tikrą Europos e, transporto agentūrą. Tai toks pirmas klausimas. Ne, laiko neturiu daugiau. Taigi toliau. Ponas Balas vieną minutę. Ačiū, ponė pirminkė. Aš esu iš socialinių reikalų komiteto ir mes balsuosime dėl komandiravimo po valandos. Kalbama buvo apie išlinčių taikymą transportos sektoriui. Aš manau, kad tai būtų labai blogas signalas sektoriui dėl kontrolės klausimo. Čia nėra spragų. Šis parlamentas balsavo dėl to. Jūs puikiai priminėte, kad čia esame parlamente. Mes balsavome dėl transporto agentūros. Mes balsavome dėl to, kad būtų skaitminiai tachografai pradėti dėkti kaip galima greičiau, dėl elektroninių bylų, integruotų bylų, e, apimančių operatorių, automobilių ir vairuotojų duomenys. Taigi čia yra dabar komisijos atsakomybė. Ačiū, toliau pane Grapinį. Ačiū, ponė pirmininkė. Turiu pasakyti, kad labai daug prieštaringų dalykų išgirdau iš ekspertų ir man e, kilo daug klausimų. Pirmiausia, yra prieštaravimas tarp kai kurių ekspertų pasisakymo dėl rinkos išlaisvinimo, kiti sakė, kad tai tik tai pribos labiau rinką. Taigi kalbame visi apie bendrąją rinką, vieną rinką, tai reikia atsižvelgti taip pat ir į subsidirumo taisyklės. Noriu paklausti jūsų, kaip jūs apibrėžėte socialinį dempingą, nes čia yra daug painiavos. Vieni kalba apie atlyginimus vienoje, kiti apie socialinį dempingą. Tai ką tai reiškia socialinis dempingas, ką reiškia subsidiarumas? Taip gal ką galvojate apie tas sudėtingas taisyklės, kurias turės taikyti MVI? <clears throat> Jeigu žmonės keliauja tam tikrų maršrutų 3000 km, tai ką tai reiškia bendrojams? Reikia laikytis ir atskiro individualaus įdarbinimo kontrakto tarp vairuotojo ir e, savininko ir taip toliau. Prašom laikyti skirto laiko. Ponas Dėlį. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš esu šėlinis pranešėjas transporto komitete ir lieks specialis EPP frakcijos vardu. Noriu pasakyti keletą trumpų pastabų. Pirmiausia, klausantis mūsų ekspertų, buvo aišku, kad komisijos pasiūlymas dėl leks specialis eina visiškai neteisingų kelių. Nes norima vairuotojams taikyti komandiravimo taisyklės, tai viena, o antra, Daugiau detalių norėčiau sužinoti iš ekspertų dėl MVI pozicijos, nes išgirdome tikrai nerimą keliančių dalykų dėl mažų ir vidinėjimo įmonių, ypač biurokratinės aštos prasme ir taip toliau. Ar turite kokiu nors detalesnių duomenų apie šių nuostatų poveikį, šių pasiūlymų poveikį MVI? ir kiek darbo vietų gali dinkti. Pane Jazlovecka, toliau prašom. Yes, okay. um, Przede wszystkim bardzo dziękuję za to wysłuchanie. Labai ačiū už e, pateiktą klausimą. Ačiū, kad suorganizavo šį klausimą. Noriu padėkoti kviestiniams svečiams už e, prezentacijas, už mintis. Mes labai daug girdėjome apie e, praktišką darbą. Sakėte, kad maždaug iš 100 atvejų 30 e, užfiksuojami pažeidimai. Sakoma, kad tokiu būdu yra pažeidžiamos teisės taisyklės. Ar tai yra susijęs su tuo, kad nuo, teisės nuostatos nėra įgyvenamas valstybėse narėse, ar taip yra dėl to, kad teisinio iškumo trūksta, ar nereikėtų Europos parlamente tai priimti signalą, uh, E, kai, kad trūksta teisinio iškumo. Transporto sektoriaus taisyklės turi būti pagristos blaivių protų. Nu, kalbant apie inspekcijas, jų yra nepakankama. O galbūt ta problema atsiranda dėl to, kad pats sektorius yra labai sudėtingas. Vienas iš ekspertų paminėjo, kad e, nuostatos yra tokios sudėtingos ir dar e, tas sudėtingumas dar didėja, tai jeigu priimsi mobilumo paketą, tai kas mokės už tai? Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pirmiausia noriu pasakyti, kad kalbėti apie protekcionizmą vien dėl to, kad teisės aktas vadinasi darbuotojų apsauga, nereiškia, kad e, mes protingai kalbame, tai absoliutus kontrasensas. Kitas dalykas, kalbame apie tarptautinę e, komandiruotų darbuotojų teisų konvenciją. Tai iš esmės e, pažeidžia, e, nuneigia mūsų kabotažo taisyklės ir tarptautinio transporto sistemą. Kitas klausimas, ar tikrai taip sunku e, įmonėms suorganizuoti vairuotojams tokį maršrutą, kad jie galėtų deramai pasilisėti 45 valandas ne kabinoje ir bent jau kartą per mėnesį namo parvažiuoti. Ta tema, ar jūs galėtumėt pasakyti, kodėl prižiūrimos stovėjimo aikštelės, kurios jau yra įsteigtos, nėra naudojamos, tuo tarpu tos stovėjimo aikštelės, kurios nėra prižiūrimos, yra užkimštos. Kaip gali būti, kad finansuojamos stovėjimo aikštelės nėra naudojamos daugelio vairuotojų? Ar taip yra todėl, kad tos aikštelės yra mokamos, nors juose ir yra suteiktos visos sąlygos, kurios leistų e, sanitarnės hygieninės sąlygas užtikrinti darbuotojams, bet to jų sunkvežimiai būtų prižiūrimi. Na ir paskutinis klausimas. Anot jūsų, 45 e, valandų kabotažo nustatymas, ar jis sukurtų sisteminių kabotažo taisyklių pažeidimo? Thank you, Madam Chair, and before I ask my questions, I would like... E, pone Rintke, aš prieš teikdama savo klausimus norėčiau komentarą, kuris turėtų pastarnos šios diskusijos pagrindų e, būti paminėti. Vidaus rinka yra skirta žmonėms, ji turi tarnauti žmonėms. Mesgi kalbame apie pagrindinės teisės, bazinę socialinę apsaugą ir tai turėtų būti tokia parlamento pozicija. Parlamento pozicija. Mano klausimas apie įgyvendinimą. Uh, jau visi kalbėtojai sakė, kad yra labai daug kontrolės problemų. O aš tada keliu klausimą, ar nereikia, kad Europa geriau bendradarbiautų? Ką galvojate apie agentūrų e, transporto kontroliai įsteigimo? Galbūt kažkokių darbo inspekcijų reikėtų, kad galėtume geriau sukontroliuoti, kurių taisyklių nėra laikomas. Aš norėčiau išgirsti jūsų nuomonę apie tai. Ačiū. Merci beaucoup, madame. Ačiū, Ajala Sender. Žodis jums vienai minutiai. Vienai minutiai. Eh, Ačiū. Pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad e, dabartinėme pakete yra daug disbalanso. Ir dėl to e, sunkvežimio ar vairuotojo, sunkvežimio ar autobuso vairuotojas tampa už viską atsakingų asmenių, tarsi Jeigu kažkas blogai susiklosto, ne valstybė, ne įmonė kalta, o vairuotojai. Aš norėčiau sužinoti, ar yra valstybių juodasis sąrašas valstybių, kuriuose socialinis dempingas egzistuoja. Socialinis dempingas susideda iš labai daug skirtingų aspektų. Aš labai norėčiau sužinoti, e, ar turite tokių įmonių juodai sąrašą. Kitas dalykas. Periferinės valstybės. Mes ne visi gyvenam Europos centre. Europa nuo Portugalijos iki Juodosios jūros driekėsi, iki pat Suomijos, iki Gib Gib Gibraltaro, <laughs> Neapolio ir Sicilijos. Tad jeigu jūs gyvenate kažkur atitolusioje vietovėje, tam, kad e, jūsų vieno kilometro savikaina labai ženkliai išauga, lyginant su valstybėmis, kurios yra Europos viduryje. Norėčiau paklausti, kaip tą būtų galima įvertinti. Na ir dar vienas pastebėjimas istorinė prasme. Aš nesutinku, kad transporto darbuotojų balsas nėra girdimas. Labai ačiū. Peters Lundgrenas, prašyčiau kalbėti tiek laiko, kiek skirta. Būkit e, draugiški. Prašom, Lundgren. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip žinot, aš pats 30 metų buvau Vilkiko vairuotojas, kol atsidūriau šiam parlamente. Ir aš galiu pasakyti, kad rimtų problemų uh, E, kartais e, mėgant sunkvežimėse neiškyla, kartais sunkvežimė galima geriau užsimiegoti negu viešbutyje. Aš pats esu ir tarptautinius krovinius vežęs ir vietinius. Tai nėra pati didžiausia problema. Man kaip vairuotojai atrodo rimčiausia problema yra ta, kad negalim gauti gero atlyginimo. Reikia gauti tokį, kad mes galėtumėm restorane pavalgyti, kad tose stovėjimo aikštelėse uh, kurios turi maitinimo įstaigas, mes galėtumėm savo leisti nusipirkti šilto maisto. Kitas dalykas, e, mes turime pasirūpinti, kad su šeimom galėtumėm praleisti laiko. Dabar yra sukurta tokia sistema, kad sukčiavimą sukontroliuoti darosi beveik nebeįmanoma. Ir turbūt nėra keista, kad bandoma apeiti, bandoma pasinaudoti įstatymų e, spragomis. E, žinom, kad labai daug vilkikų važiuoja tušti. Kabotažo taisyklės tam ir sukurtas, kad vilkikai galėtų tušti važinėti, man atrodo. Tai yra rimčiausia problema. Toliau ponas Kristinsin. Realybė yra tokia, kad dabartinės taisyklės nepasiteisina. Danijoje yra įmonių, kurios teigia savo filialus, e, mažus atlyginimus mokančiose įmonėse tik tam, kad tie žmonės galėtų uh, pervežinėti tarptautinius krovinius e, brangiose valstybėse. Vidaus rinkos tikslas toks niekada nebuvo. Ką galime padaryti, kad taip nebūtų, kad nesažininga konkurencija išnyktų. Jeigu komandiravimo taisyklių nebus, tai kaip mes elgsimės? Ačiū. Ačiū. Ja, vielen Dank. Ertug. Ačiū. Gana dažnai e, esu priverstas kalbėti e, kandžiai ir atvirai. Daug metų girdim tą patį per tą patį iš ekspertų. Jų pozicijos vis tokios pat. Bet aš būčiau kur kas mėliau įspaudęs ekspertus į kampą, kad jie duotų pasiūlymų, kaip išspręsti e, vienodo už atlyginimą už vienodą darbą problemą. Reali padėtis yra tokia, kad daugelis rytų ir vidurio valstybių tam nepritars. Ačiū, ponė Artuk. Ponas Kistelor. Uh, Ačiū pirmininkė. Atsiprašau, ponas Tayloras. Mes turime pritaikyti labai aiškias taisyklės, kaip paskaičiuojami vairuotojų atlyginimai. Dabar e, yra, galvom, kad sukursime tos <laughs> išmaniuosius takografus, kuriuos bus galima tikrinti per atstumą. 27 valstybėse narėse skirtingas taisyklės taikomos ir dabar sakome, kad galima trukdyti vairuotojų veiklui. Sukurkime tokią priemonę, kuri leistų tikrinti darbdavio veiklą, dar, vairuotojo darbą, kaip yra laikomasi kapotažo taisyklių, kaip yra mokami atlyginimai. E, tai, kad e, teisės saugos institucijos šios problemos neišsprendžia, yra nusikaltimas. Kodėl 15 metų šiais laikais prireikė, kad kažkas sukurtų išmanius tachografus? Kodėlgi greičiau negalime to padaryti? Tokiu būdu transporto įmonės galėtų sutaupyti daug pinigų. Tai būtų išmanus e, žingsnis, siekime tų išmaniųjų tachografų. Labai ačiū po 20, sek 20 sekundžių ponas Ertug. Jis nesuprato <laughs> žaidimo taisyklių ir nepatikė klausimų. 20 sekundžių ponas Ertug, prašom. Dankiu. Labai ačiū pirmininkė. Klaida. Aš savo, man skirtą laiką blogai panaudau. Savo klausimą skiriu mano minėtai atstovavimo agentūrai ir e, ponui Roberto Perijo iš ETF transporto federacijos. Jeigu viešbutis pigiau kainuotų, ar e, žmogus e, galėtų, ar, ar geriau vairuotojas pasirinktų viešbutį ar savo patogią kabiną, kas žmogui būtų patogiau? Euh, Ponas Rykė, vieną minutę. Visų pirma, aš girdėjau e, skirtingas ekspertų pozicijas ir kolegų pozicijas. Jeigu paslaugų kainos tarp rytų ir vakarų Europos e, jų skirtumas nedidėtų, o mažėtų, turbūt būtų kitaip. Ar nereikia šios problemos išspręsti? Kitas dalykas, ar nepritraukim žmonių į šią profesiją todėl, kad e, nepopuliari ta profesija, ar tiesiog dėl to, kad atlyginimo nėra doro mokama ir darbo sąlygų nėra gerų. Toliau ponas Lotovski vieną minutę. Alizy. Bardzo dziękuję. Merci, madame la prezident. E, Zmniejšenie biurokracji. Labai dėkoju, ponia pirmininkė. Biurokratijos mažinimas. Išplečiant taisyklės. Iš esmės tai yra šios nustema. Ir būtent dėl to ta tema visur pasigirsta. Čia aš sutikčiau su to, ką ponas Krapin sakė, kad socialinį dempingą reikia aiškiai apibrėžti pats užmokestis už tą patį darbą toje pačioje vietoje. Tačiau tai, tą apibriežtį būtų galima išplėsti. Kalbant apie tai, kad, pavyzdžiui, tas pats. Apie, kalbame apie tą patį darbdavį ir kas būtų tada. Aš turiu klausimą, ponui Vronskiai. Jisai sakė, kad darbuotojų komandiravimas turėtų vėlgi būti netaikomas bent jau skaičiuotas tris dienas. Tai kiek tada dienų pakanka, kad būtų galima pradėti taikyti? Ačiū, ponė Sutaski. Pone Damontai, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Turiu du klausimus. Visų pirma, dėl poilsio aikštelių. Ar ekspertai mano, kad būtų praktiška ir racionalu kad per projektinį finansavimą būtų numatyta tam tikra apmokėjimo sistema, tai yra, kad privačios kompanijos galėtų investuoti. O transporto sektorius atstovai taip pat prisidėtų mokėdami. Kitas dalykas e, - tarpvalstybinis transportavimas. Ne vieną kartą jau sukėlus šitą klausimą ir transporto komitete ir kitur nelabai ne, ne sulaukiau atsakymų. Aš manau, kad kabotažas Jeigu, pavyzdžiui, yra transportuojama tarp atsiminių mastų, šiek tiek teisiškai keistai skamba ir tą reikėtų aiškiai įspręsti. Ačiū, ponas Van Maltenberg. Tiesą sakant, turiu labai panašų klausimą, kadangi mes čia girdime daug įvairių pareiškimų, skirtingų istorijų. Tačiau mano klausimas būtų mm, Europos vežėjų keliais asociacija, taip pat ir E, Europos transporto darbuotojų federacijai. Ar jūs dalyvaujate socialinėme dialoge, jūs abu? Ir ar jūs galite, ar jūs pajėgus pateikti kažkokį tai konkretų pasiūlymą, kaip kompromisinį tekstą, kuris būtų plačiai palaikomas abiejų organizacijų ir kuris būtų geras indėlis į mūsų siūlomus teisėkuros žingsnius, taip sakant, ir iš tikrųjų nepasibaigus dar kadencijai prieš pusantrų metų, kad tai suteiktų aišku šansą rasti kompromis tekstą. Kadangi aš čia, na, turbūt kalbu ir kolegų vardu, mes išgirdome gana prieštaringų nuomonių, pareiškimų. Taigi sakyčiau, kad e, taip, e, jūs galite be abejo daryti politinius pareiškimus politinių komitetų aplinkoje, tačiau per bendruosius klausimus tai yra vieta, kur iš tikrųjų reikia pirmiausiai teikti informaciją, kad būtų galima klausyti, apibendrinti ir kelti klausimus. Ačiū, ponė Nutarbank. Grįžtu prie ekspertų. Gavote porą minučių atsakyti visiems klausimams, taigi suprantu, kad laiko nedaug. Uh, bet manau, kad visą kitą, bet to, ką jūs turite pasakyti, galite atsiųsti mums vėliau raštu. Daug klausimų užduota. Bendrovės nesilaiko taisyklių, kabotažo problemos. Ar norite užtikrinti vienodą atlyginimą už vienodą darbą? Pona toks klausimas, pasiskirsimas tarp poilsio laiko ir darbo laiko. E, toliau vėlgi polisis aikštelėje ar kažkur tai viešbutyje ir taip toliau, skirtumai tarp e, vakarų ir rytų Europos valstybių ir panašiai. Nemažai neblogų klausimų nuskambėjo. Pone Fanderbelt, du minutės. Kalbant apie tas fiktyvės kompanijas, pašto dėžutės kompanijas, kurios laikomos nekaltomis, kol neįrodyta kaltė, sprendžiant apie tai, kiek jūs dalyvavote socialinėme dempinge. Iš tikrųjų, problema yra ta, kad pirmiausiai nėra socialinio dempingo aiškaus apibrėžimo. Jeigu jūs mūsų paklaustumėte, kiekvienas iš mūsų turbūt pateiktų kitokį truputį apibrėžimą, todėl būtų labai sunku ir pateikti tokią apibrėžtį, kuri tiktų ir tenkintų visiems, tenkintų visus. Kalbant apie parkavimo mm, erdves. Er Tai yra verslo modelis, kuris kol kas dar neegzistuoja. Faktas, kad trūksta vietų, e, kur būtų galima tokias aikštelės pastatyti, bet to trumpalaikė perspektyvoje tai irgi ko gero nerealu. E, vėlgi, vertinant e, vairuotojų stoką, kažkas tai klausė, kodėl trūksta vairuotojų. Galima būtų gal pateikti samesnį atsakymą, bet vienas paprastas paaiškinimas būtų demografija. Tiesiog mažiau jaunų žmonių yra pasirengę tokiam darbui. Ir galų gale, kai kalbam apie socialinį dialogą, JOTR, e, yra labai suinteresuota dalyvauti socialinėme dialoge ir mes be abejo norėtume pasiekti kompromisus su mūsų kolegomis, sindikatais ir pateikti tokias apibrieštis tokias savokas, kurios tenkintų visus, bet mes matome taip pat ir e, nuomonių suskirimo tarp e, šiaurėje ir pietuose dirbančių bendrovių, rytuose ir vakaruose dirbančių bendrovių, ypač kai kalbame apie vienodą mm, atlyginimą už vienodą darbą. Vėlgi negalime užmerkti akių į pagrindinę, pagrindinės problemos šaknis. Tai yra akivaizdus darbo jėgos skirtumai įvairiose vietose. Ir jeigu darbuotojai gaus vienodus atlyginimus, tai darbo kaštai atinkamo bendrovių bus labai nevienodi, priklausomant to, kur ta kompanija yra įsteigta. Ačiū. Pone Parijo, dvi minutės. Europos agentūra. Mes būtume už ją ir esame parašę kaip socialiniai partneriai apie tai prieš e, metų metus. Aišku, reikėtų matyti svarbiausius kriterijus Antra, prieštaravimas dėl to, kas laikosi įstatymų ar ne. Mes norime laikytis įstatymų, ką sako Romos pirmasis reglamentas. Darbo teisė e, reiškia, kad darbo vieta yra ten, kur aš dirbu nuo pastoviai. Tai, tai yra teisingumo teismo apibrieštis ir, ir praktika e, tai taškas. Koordinavimas kabotažo atveju. Didžiausia Italijos e, organizacija e, rašė, kad e, jie te vykdė vieną kabotažo operaciją, kadangi turi gerą planavimą. Dėl poilsio laiko kabinoje ne. Jeigu viskas planuota tinkamai, tai galima viską padaryti skirtingai. Atlyginimai, ta, skirtimai tarp rytų ir vakarų tiesiog didėja. Tyrimai tai rodo. Nepakankamai mokami atlyginimai, todėl ir nėra pakankamai jaunų vairuotojų. Kai kuriuose šalise čia yra iš vis katastrofa. Socialinis dialogas. Mes esame procese. Iš rengiant socialinį dialogą, vyks didelis susirinkimas 27 spalio ir mes savo darbo dalį atliksime, tikėsime, kad ir mūsų partneriai prisidės. Ir taip pat, e, kalbant apie travalsminį transportą, tai problema yra tinkama kontrolė ir koordinavimas tarp šalių. Nėra pakankamai paslaugų ES lygmenių šią prasme. Dėl nepaskelbus juodųjų sąrašų. Kai kalbame apie tas pašto dėžučių kompanijas, fiktyvės kompanijas, Mes kalbame apie porą tretą šimtų bendrovių, kurios daro labai neįgiamą įtaką tūkstančiams sąžingai dirbančių kompanijų. Taigi mes tikrai būtumėm, pas, būtumėm linkę pasakyti už juodą į sąrašą. Ir taip pat svarbu, kad būtų sudarytos vienodos darbo arba veiklos sąlygos kad bendrovės nebūtų išstumas iš europinės rinkos tiesiog vien todėl, kad jos yra, pavyzdžiui, periferinėse valstybėse. Aš nemanau, kad vien tik tai tachografai išspręs visas mūsų problemas. Ir aš manau, kad kartais žmonės, kurie vadovauja toms uh, e, įdingoms bendrojams, yra kiek gudresni negu įstatymai leidėjai ir dėl to vargu ar tachografais vėlgi vien tik tai spręsime visas mums rūpmes problemas. Tačiau retrospektyvus e, montavimas iš esmės daugiausiai kainuos pirmiausiai mažosioms kompanijoms. Jeigu mes nepakeisime paties algoritmo, tai ko gero turėsime maždaug 15 dienų poilsio laiko O jeigu kitaip skaičiuosime, tai gali pasibaigti tuo, kad e, liks tik tai 10 poilsio dienų. Aš manau, kad reikalingas socialinis dialogas, nes Lenkijoje, pavyzdžiui, mes čia vedame diskusiją su Soldanoš judėjimu. Mes palaikome įvairias diskusijas su profsąjungomis, tačiau kiekvieną sykį, kai tik tai bandoma užmėgsti platesnį dialogą, galų gale nuomas įsiskiria, įsiskiria ir politikai atrodo visai nesuinteresuoti su mums dėrėtis. Taigi, kaip galima būtų um, užtikrinti tam tikrą koreliaciją su kitomis valstybėmis narėmis, kalbant apie paslaugų kokybę. Čia kalbėtojas nutraukiamas. Pone Sankė, ar dvi minutės. Kalbant apie tas pašto dėžučių kompanijas arba fiktyvės kompanijas. E, be abejo, reikia apie jas teikti duomenis, pranešimus. Kalbant apie socialinį dempingą, iš tikrųjų kartais kalbame apie 40 mm, tūkstančių eurų atotrukį tarp vienų ir kitų atlyginimų. Tai skaičiai, kurie kalba patys už save. Taip pat e, tai, kad vairuotojai norėtų daugiau laiko praleisti namuose. Vėl pirmininkė nutraukė. Čia. Kodėl negalima būtų leisti žmonėms 45 e, e, valandas prabūti namuose. Tai kertasi su jų socialinėmis teisėmis. Vėlgi, kalbant apie žmonės, kurie e, dirba užsienyje, dažnai jie patiria dempinginės kainas, dempinginius atlyginimus, toliau vėlgi susidurėme su parkavimo aikštelių stoka, kadangi tai nėra dalis verslo modelio. E, Ponas Kanklung e, vienu atžvilgiu teisingai pasakė, jau kalbame apie atlyginimus suvienodinimą ar panašiai, reikia įvertinti platesnį sąlygų kontekstą. E, Mes galime tik tai patvirtinti tai. Iš tikrųjų, mes turime tam tikri, tikrų centralizuotų pasiūlymų, ponia Tuk, kuriuos galėtumėm jums pateikti ir su malonumu tai padarysime. Vyksta dialogas tarp rytų ir vakarų, be abejo, esame labai skirtingo požiūrio į tam tikrus interesus. Uh, bet vis plačiau keičiamas nuomonėmis ir rytuose bendrovės atrodo suduria su tomis pačiomis problemomis, kurias mes vakaruose sprendėme jau kokį penketą šeštą metų. Tai yra darbuotojų stoka, karjeros planavimo problemos, asmenio gyvenimo sutarkimas ir panašiai. Mes E, be abejo linkę pasidalinti savo patirtimi Vokietijoje, linkę dirbti europinėme ligmenyje tam, kad tiesiog galėtumėm pateikti geresnius teisėkuros pasiūlymus. Ir ponas sutikė medal. E, dvi minutės. Ačiū pirmininkė, labai trumpai. Europos koordinavimas, ar jis gali spręsti kelių transporto problemas? Aš labai palaikau Europos minkštą teisę. Yra daug instrumentų, kur net nereikia teisės aktų, tačiau tai leistų šiek tiek sušvelninti situaciją. Tai yra įvairūs pažeidimų nagrinėjimai, gairės, komunikatai, kurie nebūtinai yra teisiškai visiškai privalomi. Tačiau valstybės narės dažnai naudoja tokius instrumentus ir Europos institucijų uh, E, tam tikra nuomonė, kaip reikėtų interpretuoti vieną ar kitą teisės aktą, turėtų būti labai aiškiai pristatyta. Be abejo, biudžeto klausimus turi spręsti biudžeto valdžios institucijos. Tai yra įdomi galbūt mintis, bet vargu ar aš čia galėčiau pateikti atsakymų. Kitas klausimas. Tam tikrų nuo šalių ES regionų problemos kartais atrodo yra ignoruojamos. E, e, Neatsižvelgiamai tam tikrus ypatumus, tam tikrus papildomus sunkumus, kurie kyla, kad ne visos valstybės yra vienodoje padėtyje, kalbant apie galimybę siūlyti komercinės paslaugas. Labai ačiū. Paliksiu dar dvi minutės kolegijai padaryti išvadas užimtumo komiteto vardu ir aš pasakysiu paskutinius žodžius po to. Prašom, mėla kolegė. Ačiū. Buvo labai įdomu išklausyti šios diskusijos. Manau, kad būtų galima pasakyti, kad tai buvo diskusija ir apie padarumą, apie bendrą darbą ar apie konkuravimą su mažesniais siekiais ar konkuruojant ir siekiant būti geriausiems. Mes konkuruojame ne tik tarp valstybių narių ES, konkuruojame ir su visų likusiu pasauliu. O konkurencija bus tvari, jeigu žmonės jaus ir žinos, kad su jais elgiamasi sąžiningai ir jie nėra išnaudojami. Ir turintai galvoje, manau, kad ši diskusija buvo vaisinga ir labai įdomi. Noriu padėkoti visiems joje dalyvavusiems. Toliau užimtumo komitetas surinks balsavimo sesiją. Todėl šias diskusijas jau dabar reikia užbaigti. Tačiau ačiū Jums visiems, kad atvykote. Ačiū už tai, kad pasidalijote savo mintimis ir patirtimi, aptariant šios labai svarbus klausimus. Ačiū. Ačiū, ponia pirmininkė. Kelios, keliai žodžiai pabaigai. Transporto komitetas. Aš bandau užbaigti šį posėdį. Jeigu norite pasikalbėti, prašom išeiti. Tai buvo pirmasis klausimas iš visos serijos, kurie, kuris prisidės prie darbo pradėtos su e, judumo paketu. Mes rengėme ne vieną teisės akto pasiūlymą, kurios reikės rengti kartu. Ir parlamentas turi spręsti problemas, nors komisija pasiūlė šios paketus, mes, mums reikia siekti pergalės, todėl reikia e, spręsti tuos klausimus, kurie kyla, socialinius klausimus, e, dėl piknažiavimo plitimo. Girdėjome, kad buvo kalbama apie tai, kaip gyvena kai kurie darbuotojai transporto srityje Reikia tam tikrų gerų e, norų visiems, kovojant ir su pašto dėžučių bendrovėmis. Ir buvo mintis išsakyta, kad reikia stiprinti kontrolę. E, tiek ir e, iš komisijos pusės, kurios pirmininkas sakė už vienodą darbą, vienodas atlyginimas Bet negalime užmerkti akių, jeigu mes užmerksime akis ir pamiršime pro šią problemą. Paliksime duris ir kelius atvirus demagogams, kurie nori sugriauti Europos projektą. Noriu padėkoti kolegams, kad jūsų čia tiek nemažai susirinko ir iki susitikimo kitą kartą transporto komitete. Labai ačiū Jums ir iki artimiausio susitikimo. Okay, friends, uh, prepare... Mėly draugai, pasiruoškite balsuoti. Pasižiūrėkite, ar tikrai turit uh, balsavimo korteles.